Ji lieka tokia, kaip patvirtiname vakar. Ir kai ateis pirmininkė, ji pristatys pranešimus. Dabar periname prie 13 pranešimo dėl Europos ombudsmenų 2010 metų ataskaitos, metinės ataskaitos. Pranešimo autorė yra ponė Jotova. Prašau, žodis Jums pristatyti pranešimą. Благодаря, госпожо председател. Годишно... Ačiū, pirmininkė. Metinė Europos ombudsmeno veiklos ataskaita atskleidžia visos pono Diamandūros tarnybos profesionalų darbą. Jų ombudsmeno tikslas - užtikrinti veiksmingą piliečių apsaugą. Būtent todėl ombudsmenui tenka svarbi užduotis, jis turi tikinti institucijas bendradarbiauti vienas su kitomis. Norėčiau pasveikinti ombudsmeno, tarnyb, ombudsmeno institucijos tarnybą parengus strategiją, e, veiklos strategiją dabartinio ombudsmeno kadencijos laikotarpiui. Tuos strategijos tikslas užtikrinti skaidresnės administracinės procedūras, bū, kurios būtų prieinamos piliečiams. Neturėtume pamiršti, kad Europos piliečiai turi teisę į gerą administraciją, į tinkamą valdymą pagal Europos pagrindinių teisų, hart, pagal pagrindinių teisų hartiją. Uh, ombudsmenas e, naudojasi jam suteiktomis galiomis veiksmingai ir subalansuotai ir jam pavyko įrodyti, kad e, jo tarnybai svarbiausia yra piliečiai. Jis taip pat parodė, kad Europos institucijos privalo dirbti piliečių labui. 2010-aisiais buvo atlikta daugiau nei 300 tyrimų, buvo sukurtas naujas e, interaktyvus portalas ir jo dėka sumažėjo teikiamų nusiskundimų. 2009-aisiais jų buvo 3900, o 2010-aisiais apie 2600. Nusiskundimų sumažėjo ne todėl, kad žmonės mažiau pasitikė šią instituciją. Piliečiai dabar žino, kokiais atvejais jie gali teikti, kreiptis į ombudsmeną. Uh, Europo ombudsmeno institucijos sukurtas interaktyvus portalas yra tikrai puikia iniciatyva. Viena iš pagrindinių ES problemų yra susijusi su informacijos teikimu Europos piliečiams apie ES institucijų kompetencijas ir jų veiklą. Institucijos privalo, kiek įmanoma, našiau, veiksmingiau panaudoti joms teikiamus išteklius. Ir aš esu nekarta pabrėžusi, kad parlamento peticijų komiteto darbas ir darbo organizavimas šiuo požiūriu nėra tenkinamas. Ir aš raginu parlamento tarnybas e, skirti išteklius, kad mes galėtume sukurti panašų portalą. E, 2010-aisiais pažymėjome Europos ombudsmeno institucijos 50-asias metinės. 15-asias metinės, atsiprašau. E, ši institucija tapo tikrai nepriklausoma ir savarankiška. E, demokratinę jos kontrolę vykdo Europos parlamentas. 15 metų patirtis Ombudsmenui, taip pat atskleidžia, ombudsmeno institucija leidžia apibendrinti struktūrinės e, spragas bei silpnasias vietas Euro, e, Europos institucijų santykiuose vienų su kitais, bei taip pat santykiuose su piliečiais. Tačiau skundų skaičius dėl e, galimybės susipažinti su informacija yra dar gana didelis. 33 procentai visų skundų yra būtent apie tai. Net Europos parlamento nariai kartais neturi galimybės susipažinti su jiems reikalinga informacija. Taip pat trūksta skaidrumo komisijos ir tarybos darbe. Pranešime raginama užtikrinti, kad ombudsmano institucijos posėdžiuose dalyvautų parlamento ir tarybos atstovai. Būtent todėl tarybos atstovai ir parlamento nariai e, gaus inf ataskaitas apie tai, kokiais atvejais ir kokiais pagrindais ombudsmeno institucija atsisako įvykdyti tyrimą. Tai taip pat susijęs su pagrindiniu teisų hartija, kur yra neatskiriama Lisabonos sutarties dalis. Užbaigdama noriu padėkoti ponui Diamandūros už jo pasirižimą bendradarbiauti su Europos parlamentu, siekiant užtikrinti geresnę, e, geresnę administracijos darbą ir ger, geriau užtikrinti piliečių apsaugą. Manau, kad tai yra pavyzdys visoms institucijoms Ir, ir tai yra pavyzdys, kaip reikėtų mums bandyti bendradarbiauti su piliečiais. Ačiū ponė Jotava. Pone Aukent paprašė žodžio prieš komisijos atstovo pasisakymą. Ačiū ir dėkoju, kad sutikite žodį dabar, nes turiu vykti į konferenciją, ten, kur dalyvauja ir mūsų pirmininkas. Dabar noriu padėkoti autoriai už pranešimą. Ten paminėti tokie gražus dalykai kaip skaidrumas, nuo kurio, manau, visiškai priklauso, ar parlamentas sugebės priartėti prie piliečių ir užtikrinti piliečių dalyvavimą. <clears throat> piliečių dalyvavimas turi būti užtikrintas ir jų galimybės turi būti užtikrintos. Ir dar vienas dalykas turėtų būti išryškintas, tai yra good administration, gera valdysena. Tai yra gyvybiškai svarbus dalykas, kad mūsų institucijos veiktų ir kartu užsimtų tuo valdymu. Jis turi būti optimalus. <clears throat> Aš noriu čia paminėti e, Lisabonos sutarties straipsnį 298. Ir prašyčiau perskaityti tą straipsnį, kad matytumėt, ką reikėtų pabrėžti, tai, ką reikėtų aiškiau pabrėžti pranešime apie ombudsmeną. Ir ten sakoma, atlikdamos savo užduotis sąjungos institucijos ir agentūros turi remtis atvirą ir skaidrę Europos administraciją. Toliau antroje dalyje sakoma, kad pagal 336 straipsnį parlamentas ir taryba priima teisės aktus ir nustato <clears throat> reikiamas nuostatas e, šiam straipsniui vykdyti. Štai šį dalyką aš norėjau <clears throat> labiau pabrėžti jūsų pranešime. Ir tuo pačiu dėkoju ombudsmenui ir jo darbuotojams. Ačiū, ponia Auken. Komisijos vardu pasakys ponas Kostarosa. Prašau. Pone norėčiau, kad visų pirma pasisakytų uh, už skaidrumą ir prieigos prie dokumentus atsakingas skiriaus vadovas. Taigi, iš pradžių kalbės ponas Liokryk, mano kolega, o aš mm, pristatysiu kitus bendresnio pobūdžio klausimus. Ačiū. Merci beaucoup, madame le président. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte mums galimybę pasisakyti. Noriu padėkoti ponai, poniai Jotovai už jos atliktą darbą ir už jos e, išdėstytus pastebėjimus, kurie yra tikrai įdomus komisijai. Šią rezoliuciją jūs išreiškite savo vertinimą srityje, kurioje turite įgaliojimus. Ir Aš norėčiau taip pat, kad kad į posėdžio protokolą būtų įrašyti kai kurie mano pastebėjimai dėl skaidrumo ir prieigos prie dokumentų. E, taigi, nes pranešime yra keletas vietų, kurias norėčiau ataskaitoje yra keletas aspektų, kurias norėčiau uh, pat, pakomentuoti. Taigi komisijos siekis yra užtikrinti tikrą bendradarbiavimą. Ir ataskaitoje iš, išdėstyti pastebėjimai dėl klausimų, kuriais, jau, įvyko, kuriais įvyko pasikeitimas nuomonėmis. Aš to e, atveju nekomentuosiu, bet aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Taigi, visų pirma, komisija. E, iš tikrųjų spręsdama kai kuriuos klausimus vėlavo. Tačiau tas vėlavimas nereiškia, kad komisija e, kažkaip tai nekreipia dėmesio ar, ar nevertina ombudsmeno institucijos darbo. Ta vėlavimą galima paaiškinti tuo, kad mes bandėme sutvarkyti viską, apriepti viską ir e, suteikti informaciją, paviešinti tai, ko prašė e, ombudsmeno tarnyba. Nes tokiais atvejais reikia mm, nepamiršti pusiausviros, taip pat nepamiršti to, kad kai kurie vieši komentarai, nors jie atrodo labai aktualūs, Iš tikrųjų jie slepia. Tai, iš tikrųjų, tai rei, kartais tai reiškia, kad komisijai tenka pateikti labai išsamius, labai plačius atsakymus ir kartais tai tenka daryti kasdieną, kasdienėme darbe. Noriu pabrėžti, kad daugiau nei 80 procentų prašymų susipažinti su informacija, su dokumentais e, yra patenkinami. Komisija juos patenkina iš karto, pateikus prašymą pirmą kartą. Ir nu, naudojantis 1409 e, reglamento numatytą procedūrą, komisija kartais teikia tai, tai atsisako suteikti to informaciją ir greitai pasirodys ataskaita su statistiniais duomenimis apie 2010-uosius. Ir jūs pamatysite, labai, kad labai daugeliu atveju uh, mes iš dalies arba visiškai patenkiname prašymą pateikti informaciją. Ir komisija vykdo savo politiką, siekia užtikrinti skaidrumą. Ir dažnai suteikia informaciją įvairiausiams e, visuomenėms organizacijoms. Tačiau kai iškyla koks nors trūkumas arba išiškia kažkokia silpna vieta, tokie klausimai yra aptariami. Ir, tačiau tai yra išimtis veikiau nei taisyklė. O kalbant apie santykius bendravimą su piliečiais, norėčiau pasakyti, kad reiktų pabrėžti štai ką. Nors sakome, kad e, žmonės skundžiasi, jog jie negali susipažinti su informacija, tačiau reikia geriau tuos įsigilinti į tokius atvejus. E, pavyzdžiui, į teisingumo, teisingumo teisme svarstomi atvejai nėra dažnas reiškinys. Jų yra tikrai nedaug. Ir ten patenka tikrai rimti. E, rimtų pažydimų atveju. Tačiau reikia, reikia tinkamai įsigilinti į, šią, į šios kritinius pastebėjimus, juos matyti tam tikrame kontekste. Taigi, pirmininkė, nu, tiek norėčiau pasakyti apie šią ataskaitą. Taip pat ataskaitoje yra komentarų dėl teisėkuros procedūros. Ji yra susijusi su mūsų pasiūlymu peržiūrė, dėl reglamento peržiūros ir šį pasiūlymą mes patikėme 2010-aisiais. Šis pasiūlymas patiktas tarybai ir parlamentui. Komisija, man atrodo, e, atliko jai patikėtą užduotį ir pateikė parlamentui ir tarybai e, nemažai pasiūlymų kur, kuriuose siekiama atsižvelgti sukauptą patirtį, taip pat į precedentų teisę šioje srityje. Komisija yra pasirengusi dalyvauti konstruktyviuose diskusijose ir iš tikrųjų svarstant šį reglamentą vyksta konstruktyvios diskusijos, tačiau komisija da, negali teikti naujo pasiūlymo, nes komisijai dar nėra žinoma parlamento pozicija. Žinoma, yra daug kas pasakyta, pas patikta 90. 90 projektų. Tačiau komisija negali parengti naujo teisėkuros pasiūlymo to, tą pačią temą, jeigu nežino, kokia yra dabartinė situacija ir kontekstas. Mes apie tai kalbėjome konstitucinių reikalų komitete, lybė komitete. Mes pasakėme, kad komisija yra pasirengusi atviroms diskusijoms, remantis e, 49 mano minėtų reglamentų, nes čia kalbame apie tikrai sudėtingą sritį, nes nuo, vienas, nuo, nuo remiantis 1049 reglamentu skaidrumo klausimais numatyta kitokia procedūra. Pavyzdžiui, santykiuose su parlamentu ir kalbant apie Europos parlamento vaidmenį, tai iš tikrųjų tai susijęs su tam tikrais teisėtai įtvirtintais klausimais ir reikia daugiau padirbėti šioje srityje. Tai Mes kalbame apie e, galimybę susipažinti su dokumentais visiems. Ir Birželio 28 komisijos narys Šefkovič dalyvaus susitikime, kur bus svarstomas šis pasiūlymas, jis susitiks su, su pranešėjais, su kitais, kurie parlamente duomisi šiuo klausimu ir Tame susitikime bus bandoma išsiaiškinti šiuos klausimus. Ir bandysime eiti priekin, e, svarstant šį reglamentą, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū ir kas nors ten nori pasisakyti. Žudysime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 statistinių duomenų. Jūs sakote, kad tai buvo atskiras specifinis atvejis, išimtis, tas vėlavimas ir kad tai galima pagrysti. Aš žiūrėjusi, kad tai buvo tik tai išimtis. Jums ombudsmenas davė stimulą, jūs pradėjote reaguoti, teikti piliečiams prieigą. Vadinasi, ombudsmeno pranešimas, jo rezultatas buvo geresnis bendarbiavimas tarp institucijų. <clears throat> Ir tai yra geras dalykas, tai pabrėžia ir ponė Jotova. Ji giria ombudsmeno darbą Tai pažymėta ir 2009 metų pranešime. Vadinasi, mes turėtume remti ombudsmeno instituciją ir jo darbą. Dėkuoju pranešėjai už pranešimą. Ačiū pirmininkė. Importante, euh, la plus importante. Aš norėčiau pasakyti, kad kolega, kuris yra specialistas skaidrumo srityje, prieigos prie dokumentų srityje, jau svarbiausius e, aspektus aptarė. Pranešimas yra puikus dėl metinės ombudsmeno ataskaitos. E, pranešimas seka ombudsmeno ataskaitos struktūrą. Komisija norėtų pabrėžti, kad bendradarbiavimas su ombudsmenu ir visa jo komanda vyksta ir pranešime yra skyrius, kuriame kalbama apie ryšius E, ombudsmeno tiek politinių, tiek administracinių, tiek tarnybų lygmenių ir komisija su ombudsmenu palaiko nuolatinį dialogą. Pernai komisija 375 atsakymus yra išsiuntusi e, ombudsmenui maždaug 30 per mėnesį Rūpjūti gruodį buvo pateikta maždaug 40 atsakymų į įvairius paklausimus. Reikia pasakyti, kad e, e, maždaug 9 procentais išaugo nusiskundimų dėl komisijos, bet aš nemanau, kad komisija vykdė administracinį darbą praščiau. Uh, paprasčiausiai interaktyvus vadovas pradėjo veikti internetinės e, ombudsmeno tarnyboje ir piliečiai galėjo kryptingiau e, adresuoti savo nusiskundimus ir nebes, sumažėjo neiškumo tarp įvairių institucijų, jiems tapo aiškiau į ką kreiptis, norint išspręsti jų problemas. dėl komisijos e, papildomos kritikos e, sumažėjo ir um, taip atsitiko komisijos e, veiksmų ir ombudsmeno darbo dėka pagerintas yra administracinis darbas. Mes Siekėme užtikrinti geresnį administravimą kiekvieną dieną. Generaliniai direktoriai direktoratų sutinka e, pasižiūrėti į naujus reikalavimus. Ieškodami sprendimų įgyvendinami rekomendacijas pateiktas. Ir klausimai yra sprendžiami, norint užtikrinti kuo didesnį nešališkumą. Mes neturime daug e, žmogiškųjų išteklių. E, bet dirbame su turimomis priemonėmis. Esu labai tuo, patenkinta tuo, kad ponė e, Jotova e, gyrė ombudsmeno e, veiklą. Taip pat yra palankiai atsiliepiama apie ombudsmeno Diamanduros e, veiklą. ženklas, nauja strategija ombudsmeno įstaigos turėtų padidinti matomumą šios tarnybos. Taip pat noriu pasakyti, kad komisija atlieka viešas konsultacijas apie e, įvairių tarnybų veiklą. Mes turime finansinį reglamentą, darbuotojų darbo taisyklės, Elksenos kodeksą, bet dar daug ką reikia padaryti šioje srityje. E, Aš nekalbėsiu apie 298 straipsnį, nes e, neminimas jis ombudsmeno ataskaitoje, bet noriu padėkoti jam ir visai komandai už puikų darbą ir pasisakau už tolesnį bendradarbiavimą tarp komisijos, parlamento ir ombudsmeno tarnybos. Ισχύει το θεσμός του διαμεσολαβητή και προς τη μεριά της Επιτροπής όσο περνάει ο καιρός. Ačiū Man malonu, kad ombudsmeno darbui pritarė ir komisija, vadinasi, sustiprės ir Europos piliečių pasitikėjimas Europos institucijomis. Noriu padėk padėkoti ir komisijai, ir pranešėjai. O dabar kitas klausimas, dvyliktas punktas. Nuomonė apie biudžeto projektą. Pone Kochmerin šiandien nedalyvaus, ponas Jar jos vardu pristatys e, nuomonės projektą. Pirmininkė, aš noriu dar komentuoti buvusi darbo atvarkės punktą, nes jūs nepastebėjote, kad aš prašiau žodžio. Aš noriu pranešėjai padėkoti ir pasidžiaugti geru bendradavimu su ombudsmenu. Reikia jį ir toliau tęsti. Aš manau, kad piliečių skundai apie blogą administravimą yra teigiamas dalykas. Būtų daug blogiau, jei tokių skundų iš viso nebūtų. Administracinės įstaigos turi tarnauti piliečiams, o ne atvirkščiai. Vadinasi, mums reikia dialogo, piliečiai mums turi pranešti, jei kas nors veikia netinkamai. Būtų daug blogiau, jeigu iš piliečių pusės būtų visiška tyla. Piliečiai teikia įvairių skundų, kartais pagristų, kartais ne. O dėl skaidrumo tai yra e, pakankamai sudėtinga sudėtingas klausimas. Skaidrumas yra graži savoka, tačiau kita vertus reikia laikytis duomenų apsaugos taisyklių. Ir trečia. <clears throat> Komisija teisingai. Teisingai paminėjo direktyvą 2005-49 atkreipė dėmesį, kad laukia parlamento reakcijos ir mes turėtume parlamente su to klausimu padirbėti. Toliau kitas klausimas, tai yra nuomonė dėl parlamento pozicijos, dėl 2012 metų biudžeto projekto. Pone Kochmarin šiandien serga ir paprašė manęs perimti šio klausimo pristatymą. Nemanau, kad dėl šio pranešimo turėtų kilti problemų, nes pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai suturė, sutarė dėl šio pranešimo. 2012 metų biudžete pasiūlytas šioks toks biudžeto padidėjimas 0,47 procento iki 9,4 milijonų eurų praeitais metais. E, biudžeto didėjimas buvo daug didesnis. Visos biudžeto eilutės buvo patikrintos, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų numatytos optimaliai išvados būtų tokios. Mes siūlome komitetui patvirtinti ombudsmeno metinį biudžeto projektą. Antra, atsižvelgiant į dabartinius biudžeto apribojimus, ombudsmenas pateikė tam tikrą pasiūlymą reaguojant į dabartinę finansinę ir ekonominę situaciją. Jis neprašo didelio biudžeto padidinimo. Trečia, kadangi ombudsmenas yra svarbi ES institucija, piliečiams svarbi institucija, mums reikia stiprinti ją ir suteikti reikiamas finansinės lėšas. Ketvirta, aš norėčiau su jumis ir su šešėliniais pranešėjais diskutuoti apie šią nuomonę ir atsižvelgti į jūsų komentarus. Ačiū. Dėkoju Jums ir taip pat perduokite padėką poniai Kochmerin. Pone Kostaros dabar. Neturiu ką šiuo klausimu pasakyti. Labai ačiū. Να ενημερώσω ότι για τις τροπολογίες terminus είναι το 23. Dabar dėl pakeitimų. Pakeitimus reikia pateikti iki birželio 23 dienos, 6 valandos vakaro. O dėl ponios Jotovos pranešimo pateikti iki birželio 24 dienos, 1 valandos po pietų. šiek tiek pakeitėme darbo tvarkę, nes ponia Mančinį nori dalyvauti svarstant 14 peticiją. Dabar aptarsime 15 darbo tvarkės klausimą. Dalyvauja ir e, pranešėja. Tai pono Florencijo peticiją dėl monopolio Sevilijos turguje. Žuvies turguje dalyvauja pranešė, pranešėjas, pareiškėjas, ar ne? Labas rytas, sako peticijos autorius. Aš noriu Jums išdėstyti tas bėdas, su kuriomis mes susidurėme jau 25 metus. Mes perkame žuvį centrinėme Sevilijos turguje. Miesto taryba įpareigo, primeta mums tam tikras sąlygas, kurių nesilaikydami mes prarastume licenciją. Jie iš rašo sąskaitas, taip pat užsima šviežios žuvies transportavimu, taip pat ima 3,6 procentų mokestį. Tai unikali situacija ne tik Europoje, bet pačioje turgavietėje taip pat. Tik mums taikomas tokios sąlygos, kitų maisto produktų pardavėjams tai netaikoma. Ir pasiekmes yra tokios. Mes patys negalime išrašyti sąskaitų, negalime transportuoti žuvų. Manau, kad tai pažeidžia ir Ispanijos, ir ES teisės aktus. Tai taip pat gali pažeisti mūsų įmonių duomenų saugumą. Mes taip pat negalime sudaryti sandorių, negalime priimti čekių, atidėtų mokėjimų. Taip pat turime mokėti 10 procentų komisinį mokestį. Negalime pakeisti Merkasevyje turgaus darbininkų. Taip pat tai reiškia negalime samdyti kai kurių savo darbuotojų. Ispanijos ombudsmenas šio klausimu prieš kelis metus priėmė sprendimą, kuriame buvo pasakyta, kad turgus kišas į mūsų darbą, tai nenaudinga ir pirkėjams. Turgus merka savyje ir miesto taryba apriboja mūsų teisės, toks elgesys yra diskriminuojantis. Tačiau į ombudsmeno išvadas kol kas nereaguojama. Štai tokia paskutinė Europos diktatūra gyvoja. Mums daromas spaudimas, mums neleidžia užsimti verslu, o dėl to kenčia ir pirkėjai, nes tos papildomus kaštus mes permetame ant pirkėjų pečių. tai riboja darbo vietų kūrimą, mes negalime kurti papildomos vertės. Miesto taryba, manau, pažeidžia keturis e, pagrindinių teisų hartijos straipsnius. Tai taip pat pažeidžia Lisabonos sutarties 42 straipsnį dėl verslo laisvės. Įsivaizduokite, jūs norite atidaryti restoraną kuriame nors Europos miesto centre, bet e, miesto taryba jums nustato, kas turi būti vyrėjas, kokia turi būti alga, negalite priimti kreditinių kortelių, ką turite pardavinėti, taip pat kaip išdėlioti produktus vitrinoje. O dar turėkime omenyje, kad kitiems restoranams tame prekybos centre tokios sąlygos netaikomos. Ką jums tektų daryti? Turite didinti patiekalų e, kainas dėl tų papildomų išlaidų. Jūs tarsi diktatūros marionetė. Tai tikras diskriminavimas, nes kiti ūkio subjektai tokių taisyklių neprivalo laikytis. Jūsų vyrėjas, kadangi jis nėra jūsų darbuotojas, o miesto savivaldybės darbuotojas, gali su visais receptais pabėgti pas, konkuren... pas konkurentą. Turime nuversti šią diktatūrą kadangi ji kenkia dviems milijonams Sevilijos gyventojų. Dar norėčiau papildyti kolegos žodžius. Pasakysiu tik, kad mes atvykome čia ne tam, kad prašome panaikinti tam tikras taisyklės, kurių turime laikytis. Ne, mes kalbame Sevilijos vartotojų vardu. Jie dabar turi pirkti brangesnę žuvį dėl to, kad mūsų verslo laisvė, kuri yra ištai Lisabonos sutartį, yra pažeidinėjama Sevilijoje. Noriu tą pasakyti aiškiai ir garsiai. Sevilijoje, jeigu pardavinėjate žuvį, neturite tokių pateisių kaip kiti maisto produktų pardavėjai e, kitur Ispanijoje ar Europoje. Merkasevyje, turguje kitiems prekeiviams netaikomos tokios sąlygos. Mes norėjome atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką puikiai žinome. Egzistuoja teisėkuros hierarchija, egzistuoja sutartys, taip pat ir Ispanijos konstitucija. Tai yra didesnė galia turintis teisės aktai. Jeigu e, jų nebebūtų 21 amžiuje įsigaliotų toks baisus režimas. Mes net negalime kurti darbo vietų, jeigu to ir norime. Tai yra baisus skandalas. Ombudsmenas priemė sprendimą, kuris reikalavo panaikinti tokius suvaržymus, bet jo nesilaikoma ir aukštesnė instancija šį sprendimą taip pat patvirtino. Tokia politika galioja Sevilijoje, ji kenkia darbo vietų atsiradimui, neleidžia atsirasti naujoms darbo vietoms, bet nebuvo laikomasi reikalavimų pakeisti padėtį. Žinome, ką galvoja komiteto nariai ir Jūs galite pasakyti, kad reikia kalbėti apie taisyklės, bet mes iš tikrųjų kalbame apie žmonės. 21-ame amžiuje mes negalime įdarbinti žmonių ir mes norime laisvės. Labai ačiū. Dėkuoju pareiškėjams. Rafael Domingės ir e, Merkas Sevija kooperatyvo pirmininkas ir jis paprašė žodžių. Sveiki visi. Prieš pradėdamas norėčiau padėkoti ponui Mayer štai, kad leido mums pristatyti šiuo klausimu mūsų nuomonę. Taip pat dėkoju pirmininkiai už suteiktą galimybę pasisakyti. Šis klausimas yra susijęs su Lisabonos sutarties 49 straipsniu, kuriame kalbam apie laisvę steigtis, steigti įmonės. Merkasevie turguje mes nepažeidinėjame šios teisės ir laisvės. E, Prekeiviai gauna koncesiją e, prekiaudami turguje. Pasirašydami susitarimą visi žino, kokios buvo sąlygos ir šiuo atveju taip pat ir e, su tomis sąlygomis buvo sutikta. Ką tik e, buvo skundžiamasi, kad e, pažeistos vartotojų teisės ir sakoma, kad reikia juos apsaugoti. Mes Ispanijoje laikomės visų įstatymų. Noriu pasakyti, kad teikiame viešas, viešasias paslaugas. Ir E, užtikriname laisvą konkurenciją, laisvą rinką. Ir e, žuvų pardavimas galbūt konkurencingesnė yra sritis negu kurios nors kitos. Jeigu yra daugiau įvairovės, e, vartotojai moka mažiau. Galima nustatyti kokią nori kainą. Vienintelis e, esminis dalykas yra pasiūla ir paklausa. Merkasevija ima procentą nuo apyvartos. Mes jį nustatome pagal kainą. Taigi susidaro paradoksas, jeigu produktas neparduodamas, Merkasevija neima jokio procento už tą teikiamą paslaugą bet to egzistuoja ir mokestinis skaidrumas. E, labai rimta problema yra mokestinis sukčiavimas. Egzistuoja konkurencija, daug įmonių bankrutavo, tai reiškia, kad yra mažiau tų įmonių. Mes teikiame atitinkamas paslaugas Merkasivė yra viešųjų paslaugų, paslaugų teikėjas. Neseniai vyko kampanija, kuri buvo nukreipta prieš mus. Mes norime pateikti peticiją jums dėl e, pasiūlos, dėl kokybės vartotojams užtikrinimo. Mes norime užtikrinti, kad e, vartotojai gautų kokybiškus produktus, mes atliekame patikrinimus dėl prekių kokybės, atsekamumo, norime užtikrinti maisto aplinkos apsaugą, norime būti tikri, kad apsaugotos rūšys nepatektų į turgų ir kad būtų į turgų ir kad būtų išvengta mokestinio sukčiavimo. Bandome apsaugoti vartotojus. Jeigu taip nebūtų, rinkoje veiktų mažiau veikėjų, būtų mažiau pasirinkimo ir didelės bendrovės pradėtų kontroliuoti e, rinką. Jeigu neturėtume fiskalinio skaidrumo, būtų sunkiau atsekti e, visas operacijas, taip pat Reikia nepamiršti fitosanitarinės kontrolės. Ir bijau, kad jums yra pateikta neteisinga informacija. Mūsų mieste e, pasitelktos žiniasklaidos kampanijos. Bet jeigu paskaitysite ombudsmeno išvadas, pamatysite kiek kitokias išvadas. Siūlau jums paskaityti ombudsmeno ataskaitą, kuri yra neprivaloma, joje išdėstyti tik pasiūlymai. Jeigu būtų panaikinta kontrolė, tai atsirastų monopolis Sevilijos e, vartotojai gina dabartinę sistemą. Jeigu jūs priimtumėte e, pareiškėjų pasiūlymą, tai e, iš tikrųjų pasiekmes būtų rimtos. Ačiū Jums už suteiktą žodį ir atsiprašau, jau kalbėjau per ilgai. Dėkoju. Dabar komisijos atstovė. Ačiū pirmininkė. Mes išnagrinėjome e, šį e, pareiškimą, peticiją dėl didmenės e, prekybos žuvimi Markas Sevijos turgoje. Ir mes nustatėme, kad kai kurie veiksmai e, Turkaus administracijos neatitinka m, mm, ES teisės aktų. Pavyzdžiui, įmamai komisiniai 3,59 e, procentų. Egzistuoja taip pat pasiūlymai įgyventi nacionalinės konkurencijos tarnybos rekomendacijas. Tai yra nacionalinių institucijų veiklos rytis. Kitas dalykas e, yra tai, kad Merkasevi teikia tam tikras paslaugas e, didmeninkams žuvies, e, parda, didmeninkams žuvies pardavėjams. Išnagrinėjame šį aspektą pagal sutarties 49 straipsnį. E, žiūrėjome į transportavimo paslaugas, taip pat e, vaštaraščių, sąskaitų faktūrų e, išrašymo procedūras. Ir tai yra įprastos paslaugos tačiau taip kaip jos yra taikomos, didmeninkams gali sukelti tam tikrų problemų galima kalbėti apie e, laisvės teikti paslaugas suvaržymą Merkasevijos e, turguje. Gali būti, kad e, ir kitos taikomos priemonės yra potencialiai ribojančios ir reikia dar išsiaiškinti, ar šios, šie suvaržymai yra pateisinami mes kreipėmės į nacionalinės institucijas, kad gautume daugiau informacijos ir ar e, pasižiūrėjome, ar yra įgyventinamas atitinkamas reglamentas. Taip pat e, reikia pasižiūrėti į priemonių proporcingumo aspektą ir e, tai apims ir tarifus, kuriuos taiko Merkasevyje turgaus administracija. Ir Galiu pasakyti, kad komisija kol kas iš nacionalinių institucijų atsakymo nėra gavusi. E, atsakymas turėtų e, pateikti išvadą dėl tam tikrų priemonių, kurios, kurias taikome ir kasėvėje turgus, proporcingumo ir pateisinamumo. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, quiero... Labai ačiū, pirmininkė norėjau pritarti e, pareiškėjų pozicijai. Iš tikrųjų kalbame apie paslaugos teikimą, bet e, Sevilijos taryba neteisėtai nustatė tam tikras priemonės didmenininkams žuvies pardavėjams. E, Komisija e, siunčia laišką Ispanijos valdžiai, kad e, būtų galima išsiaiškinti, e, ar teisėtai Merkasevi administracija yra nustačiusis tam tikras sąlygas ir ar tos sąlygos atitinka ES veikimo sutarties 49 straipsnį. Be to, komisija turi išsiaiškinti, kokie yra padėtis ir taip pat pasižiūrėti tai, ar buvo laikomasi konkurencijos taisyklių. Reikia išlaikyti konkurencingumą, taip pat užtikrinti nediskriminavimą, e, vienodų sąlygų taikomą ir e, geras kokybiškas paslaugas vartotojams. E, kol kas reikia išlaikyti šią peticiją atvirą, nagrinėti ją toliau. Ir kol kas neaišku, kodėl taikomos šios konkrečios sąlygos, apie kurias kalbame, didmenininkams žuvies pardavėjams ir kodėl netaikoma kitiems e, subjektams. Taigi reikia išsiaiškinti situaciją. Ačiū. Ačiū. Ponas Majeris. Ačiū pirmininkė. peticijos nagrinėjimas tęsis, nes tai yra įprasta procedūra. Komisija, komisijos atstovai tiesiog nurodė, kad tas klausimas yra nacionalinės kompetencijos ir lauksime ats, Ispanijos valdžios institucijų atsakymo ir pažiūrėsime, ar tai neprieštaraus cituotam straipsniui. Ir aiškinsime, ar galima toliau tęsti tos peticijos nagrinėjimą. Kaip Europos parlamento pilietis, taip pat kaip pasaulio pilietis pritariu išdėstytiems pastebėjimams. Nes Kalbame apie sistemą, pagal kurią tiekiamos prekės vartotojams. Ir neseniai turėjome progos e, įsitikinti tuo, kas vyksta, kai neužtikrinama tinkama maisto produktų kontrolė. Kalbu apie šerchie koli bakterijos protrukį. Saugumas ir atsakamumas yra labai svarbus dalykai. Ir reikia užtikrinti atitinkamų institucijų įsikišimą, jeigu tai yra rimti atvejai. Ir iš esmės turime būti budrus, užtikrinti kontrolę, taip pat e, fiskalinį skaidrumą. Tai naudinga smulkiems gamintojams bei taip, taip paranku ir vartotojams. Nes Ispanijoje viešos institucijos turėtų užtikrinti uh, kad tos inspekcijos būtų vykdomos. Tačiau svarbiausia tai, kad Merkasevyje, mes nekalbame apie Merkasevyje vykdomas inspekcijas. Ir dėl ir tokių inspekcijų dėka turgavėtėse užtikrinamai sąžiningos konkurencijos principai. Peticijos teikėjų patikti argumentui yra prieštaringi žuvies e, srityje Sevilijoje konkurencija yra daug, did, daug aktyvesnė nei kitose srityse, o kitur yra mažiau gaminių, bet, bet jie yra pigesni. Reikia bandyti subalansuoti prekiautojų <clears throat> ir vartotojų interesus. Taigi, kalbame apie laisvę rinką, kurioje vyks laisvė konkurencija, bet ne apie monopolį. Mes tiesiog atsižvelgiame į tai, kas buvo išsakyta, į patiktą informaciją. Paskui lauksime komisijos komentaro, kai bus gautas Ispanijos valdžiaus atsakymas. Ir jeigu bus papildomų e, peticijų, mes gali, žiūrėsime, ką toliau galėsime nuveikti nagrinėjančią peticiją. Ponas Iturgais, po to ponė Jimenez. Ačiū pirmininkė. Norėčiau vis pirma pasveikinti čia savo tevinainius, Merkasevyje atstovus bei didmenininkų atstovus Europos parlamente. Aš žinau, kaip veikia kitos turgavietės. Aš keletą metų dirbau Bilbao miesto taryboje. Žinau, kad Bilbao turgavietėje buvo, taip, taip pat buvo problemų. vertinant didmenininkų išsakytus nusiskundimus. Uh, noriu pasakyti, kad kai kuriais klausimais išgirdome tuos pačius e, argumentus iš abiejų, šal, abiejų pusių, o komisijos atstovė patikė gana aišku atsakymą. Mes lauksime tolesnės informacijos, nes komisijos atstovai teigia, kad reikia, remtis, kad reikia šią situaciją nagrinėti 49 straipsnio kontekste. Taisyklės galioja ir jeigu, jeigu reikia daugiau informacijos, jeigu dar išlieka abejonių, turime palaukti, kol Ispanijos valdžia pateiks atsakymą. Paskui turėsime dar kartą tą klausimą svarstyti nagrinėdami galbūt šią peticiją arba kitą peticiją. Galbūt sulauksime papildomų peticijų. Daugiau neturiu ką pridurti, šios peticijos nagrinėjimas neturėtų būti užbaigtas. Lauksime daugiau informacijos. Ačiū. Pone Jimenez dar kartą paprašė žodžio, bet prašau jūsų kalbėti trumpai. Trumpai. Jei būtina, atlikti visas tas inspekcijas ir jeigu fiskalinio skaidrumo klausimai puikiai sutvarkyti, kodėl tie reikalavimai taikomi tik e, didmenininkams prekiaujantiems žuvies gaminiais. Reikia palaukti, reikia išsiaiškinti šią situaciją. Ε, δεν ξέρω αν ο αναφέρον θα ήθελε. Ένα λεπτό παρακαλώ, ωστόσο, όχι παραπάνω. Ačiū. Bet prašau tikrai kalb... trumpai kalbėti. Mūsų pirmą noriu padėkoti už jūsų dėmesį ir apibendrindamas noriu uh, išsakyti mm, pritarimą pono Mairio mintims. Aš esu pasaulio pilietis ir mane glumina tai, kad mums <clears throat> vienoje pasaulio dalyje tenka uh, laikytis reikalavimų, kurie visiškai nekeliami kitur. Fiskalinis skaidrumas, atsekamumas, <clears throat> kon, maisto produktų kontrolė. Visa tai yra puiku. Tačiau kažkas pasaulyje yra ne taip. Nes Sevilijoje, kalbant apie atsekamumo kontrolę ir kitokią kontrolę, tai, tai tik, tik mums įtaikoma. E, mėsos, vaisių sektoriams. O, o kalbant apie kitus maisto produktus, tai situacija Ispanijoje turėtų būti nesaugi, nes tokie kontrolės reikalavimai kitiems maisto sektoriams netaikomi. Περισσότερα στοιχεία από τη μεριά της Επιτροπής και επομένως μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Be abejonės mes tęsime šios peticijos nagrinėjimą, lauksime informacijos iš komisijos ir ji vėl bus įtraukta į mūsų posėdžio darbo atvarkę. Ačiū visiems e, dalyviams. Kita peticija pagal darbo atvarkę yra Britanijos piliečio, pilietės ponios Beitman peti, dėl nesažininkų orumą žeminančių sąlygų išdėstytų Junktinės karalystės alinių nuomos sutartise. Čia. E, yeah peticijos teikėjo nėra, išklausysime komisijos atstovų. The... Ačiū. Pirmoje peticijos dalyje peticijos autorius kalba apie tai, kad pub companies sudarinėdami, alinius savininkai sudarinėdami sutartį su nuomininkais įtraukė e, nepalankęs nuostatas. Ir peticijos teikėjas e, prašo galimybės šį klausimą nagrinėti teisme, teikti e, ieškinį teisme. Tačiau, skaitant šią peticiją, ne, negalima aiškiai nustatyti, ar tos peticijos e, klausimas susijęs su, sutar, su sutarčių nuostatomis. Komisija norėtų pažymėti, kad Junktinės karalystės e, alinių sektorius bendrai yra konkurencingas. E, ir 45 procentus tos rinkos kontroliuoja e, sąlygomis nesusaistyti ekonominės veiklos vykdytojai, taip vadinamos e, savarankiškai veikiančios alinės, kurios, kurių niekas nesieja, jokie ekonominiai santykiai nesaisto su papkau e, bendrovėmis. 55 procentus rinkos kontroliuoja aštuonios alinių įmonės. Komisija susisiekė su Junktinės karalystės sąžiningos priekybos biuru ir komisija išsiaiškino, kad šis biuras neseniai atliko tyrimą, tyrė Junktinės karalystės alinių sektorių ir neaptiko jokių nesažininkos konkurencijos įrodymų. Toliau kalbant apie antrąją peticijos dalį, komisija nukreipė peticijos autorių į teis, Teisės draugijos interneto svetainę, kur peticijos autorius galėtų uh, rasti informacijos apie tai, uh, kaip jis turėtų pareikšti ieškinį teisme ir gauti teisininkų pagalbos. Ačiū. Manau, kad jūsų pasiūlymas yra realistiškas. Aš asmeniškai džiaugiuosi tuo, kad peticijos teikėjus gavo naudingos informacijos apie tai, kaip teikti ieškinį teisme šiuo klausimu. Na, peticijos nagrinėjimas baigtas, atėjo ponė Matsoni ir dabar pereis leisiu vadovavimą jai. Buongiorno, ringrazio la collega Paliadeli per avermi sostituita. Labas rytas. Noriu padėkoti poniai Paliadeli, kad pavadavo mane. Kaip jau sakiau, aš atstovavau mūsų komitetą aplinkosaugos komitete. Periname prie pirmininkės pranešimų 11 darbo tvarkės punkto. E, informuosiu Jūs apie vakar įvykusio koordinatorių posėdžio rezultatus. Greitai viską perskaitysiu. Jūs turite darbo atvarkę. E, koordinatorių posėdžio darbo atvarkę. buvo, koordinatoriai nusprendė, kad Auken savo pranešime aptars dvi temas ir reikės nuspręsti, ar užbaigti tų klausimų nagrinėjimą. Bet pirmą turėsime sulaukti parlamento nuomonės. Dėl Kosta atvejo parlamentas nusprendė nusiųsti raštą Ispanijos valdžiai. Ir po to lauksime Ispanijos parlamento sprendimo. Koordinatoriai taip pat nusprendė, kad sulaukus atsakymo svarstysime galimybę ar renkti pranešimą savo iniciatyvą. Nusprendėme surenkti seminarą, kuriame aptarsime teisinės problemas susijusias su įvairiomis mūsų nagrinėtomis peticijomis, su teisinės problemomis, kurias tos peticijos iškelia. Taip pat nusprendėme klausimo metu, kito klausimo metu domėtis nuosavybės klausimais, kurį renksime draugė su komisija. E, ten dalyvaus, čia dalyvaus ir lybė komitetas. Numatoma jį surenkti spalio šeštą ir po to nusiusime išsamo atsakymą peticijų autoriams, informuodami juos apie mūsų priimtus sprendimus. Kalbant apie mūsų planuojamus vizitus į Bulgariją ir Vokietiją, e, Bulgarijos vizito programa jau išdalinta, o Vokietijoje lankysimės Berline ir koordin... bet koordinatoriai nusprendė atidėti apsilankymą iki vėlesnės datos, nes birželis yra jau dabar neįmanoma to vizito suorganizuoti taip greitai. Ketvirtas klausimas, darbo, ketvirtas darbo tvarkės punktas, ž, klausimas, kurį turėjome teikti žodžiu kartu su žuvininkystės komitetu dėl žuvininkystės produktų kilmės. Uh, Nusprendėme šio klausimo teikimą atidėti ir palaukti APP e rengiamo klausimo tą pačią temą. Pagal penktą dabar tvarkės punktą peržiūrėjome pono Klaino prašymą. Kalbu apie peticiją, kurią komitete jau esame nagrinėję keletą kartų nusprendėme pateikti, parl... iškelti šį klausimą parlamente. Sulaukėme teigiamą atsako iš komisijos į šį klausimą. mes tikimės, kad susitiksime su komisijos atstovais šiuo klausimu ir paspartinsime darbą šiuo klausimu, nes jis yra tikrai svarbus. Po ilgų dėrybų su Lybe komiteto pirmininku e, galėsime renkti pranešimą savo iniciatyvą dėl pilietybės. Libe komitetas yra, Libe komitetui tenka uh, Mm, tam tikros kompetencijos šioje srityje, tačiau jo nariai neprieštaravo ir mes renksime e, pranešimą pilietybės klausimų. Tai yra nuomonė, tas dokumentas anksčiau egzistavo nuomonės pavydalu, dabar jis taps pranešimu. Pone Valian bus pranešimo autorė. Galiausiai buvo skirtos 48 valandos pasiekti susitarimo dėl kito kito posėdžio darbo tvarkės, tačiau dokumentą sulaukėme vėlai. Aš pati pavėlinau dokumento e, dali, dalinimą, tačiau mums pavyko susitarti. Ponas Mairis gale pateikė prašymą dėl papildomų darbo tvarkės klausimų po diskusijų su oro eismo kontrolieriais, su petici, peticijos autoriais, kurią svarstėme vakar. Ponas Maris susitarė su, visai, su visų frakcijų atstovais ir visi norėtų, kad mes ap, apsvarstytume saugumo Ispanijoje, saugos Ispanijoje ir visoje Europoje klausimą šiame komitete. Tai tiek apie koordinatorių uh, posėdžio priimtus sprendimus, jei nėra jokių pastebėjimų ar prieštaravimų, grįžtame prie darbo atvarkės. Pone Jarai, žodis jums. Äh, keine, keine, keine direkten Einwände. Ein, ein Hinweis vielleicht auch. Ačiū pirmininkė. Neturiu nieko prieš tai, kas buvo išsakyta, bet pono Busutilo vardu norėčiau 2000, paminėti 2010-1073 peticiją. Ir mums reikėtų imtis pranešimo, parengti pranešimą. Mes kalbėjome apie tai Ir dabar pageidautume iš Ispanijos valdžios sulaukti atsako. Ir aš tikiuosi, kad pagal numatytą tvarką tai, tai yra įmanoma. Tačiau iškilo problemų su teksto vertimu raštu. Mes negalėsime priimti sprendimo dėl šiuo klausimu. Dėl Ispanijos pakrančio apsaugos šis sprendimas susijęs su penkiais dalykais. Vienu klausimu Ispanijos administracija privalo informuoti parlamentą apie tai, kaip, kas toliau vyksta su tais įstatymais. Tai nėra skundas. Čia kalbame apie prašymą pateikti informaciją. Ačiū. Iš tikrųjų, aš apie tai kalbėjau, pristatėme pirmąjį koordinatorių svarstytą klausimą. Mes sutarėme prašyti Ispanijos valdžios atsakymo ir sekretariatas pasižymėjo jūsų išdėstytą prašymą. Ir dabar periname prie 14 darbo tvarkės punkto. 109 nu, peticija Vokietijos pilietės Simon Eiler peticija 109 dėl ES pagalbos Italijos nevyriausybiniai organizacijai Amici Dei Bambini. Suteiksiu žodį poniai Ailer, kuri yra čia. Mein Name ist Simone Ailer. Ponios ir ponai, aš esu Simona Ailer. Prieš metus Vokietijos spaudoje susipažinau su siaubinga istorija. E, tai buvo pranešimas apie tikrą organizaciją, kuri, kurią galime pavadinti lobistais. Jie finansuojami iš ES lėšų. NVO Amici dei Bambini bandė organizuoti įvaikinimą iš Rumunijos. Nors Rumunijoje įvaikinimas yra draudžiamas. 2004 metais sustabdyta įvaikinimo procesai iš Rumunijos ir per pusę sumažėjo tarptautiniu mastu įvaikinimo atveju. <clears throat> Indija, Etiopija, Kam Kambodža pastaraisiais metais labai mažino įvaikinimo atvejų skaičių dėl bijodamos priekybos a, vaikais. ne visada rūpinamėsi vaiko teisėmis, vaiko reikalais ir agentūroms rūpi atlygis už vaikus mokamos tam tikros pinigų sumos. Taip yra visada. Ankstesnis komisaras, plėtros komisaras Ferhoigenas yra teigęs, kad tarptautinis įvaikinimas yra įteisinta priekyba vaikais. Aš šešis metus Indijoje dirbau tam tikroje agentūroje ir mačiau, kokiamis sąlygomis vaikai gyvena tuose vaikų namuose. Jais nesirūpinama, visiškai nebandoma vaikus gražinti į jų šeimas atvirkščiai. Jie kuo greičiau atkertami nuo savo motinų. Ir tuose vaikų namuose vaikai turi tiesiog kažkaip išgyventi, kol juos perima įvaikinanti šeima. Ši organizacija Amicidei Bambini yra įvaikinimo agentūra, nors save pristato kaip įvaikinančių tėvų asociacija komisija išeitų taip, kad komisija finansuoja įvaikinimo agentūrą ir skiria tūkstančius eurų tos agentūros projektams. Tie projektai pristatomi kaip saugantis vaikų gerovę. Tačiau aš jau sakiau, kad įvaikinimo agentūros pasitelkia, prisidengia tokiais projektais, kad gautų prieimą prie vaikų ir užsimtų jų įvaikinimu. Nors tarptautinis įvaikinimų skaičius mažėja, tačiau amičidė į bambinį įvaikinimų skaičius didėja. Manau, kad amičidė į bambinį organizacija nesilaiko tarptautinių taisyklių vaikų apsaugos rytyje. jie norėtų, kad e, laikas, kurį vaikas praleidžia pas globėją, būtų sumažintas iki dviejų metų, o tai netitinka tarptautinių nuostatų. Komisija teigia, kad tai ne vaikų įvaikinimo atvejs, o globos atvejs. Aš su to nesutinku. Komisija teigia, kad tai yra valstybių narių kompetencija. Jeigu taip, tai kodėl komisija taip atidžiai stebi situaciją Rumunijoje? Komisija taip pat teigia, kad Rumunijai suteiktas specialus statusas ES, nes tai vienintelė valstybė narė, kuri de facto uždraudė tarptautinį vaikinimą. užsieniečiai iš įvairių ES valstybių negali įvaikinti vaikų iš Rumunijos. Tačiau Rumunijos padėtis nėra jokių būdų specifinė, ji nieko nesiskiria nuo senųjų valstybių narių padėties, iš kurių taip pat negalima įsivaikinti vaikų. Mano klausimas toks, ar Europos komisija tikrai turėtų finansuoti įvaikinimo agentūras ir skatinti tą tarptautinę vaikų įvaikinimo rinką. Galbūt atvirkščiai reikėtų finansuoti valstybės, kad jos sukurtų tokią struktūrą, kuri leistų tuos vaikus palikti jų gimtoje valstybėje. Taip kaip daroma Rumunijoje, Rumunijoje tai daroma visiškai sėkmingai. Ačiū. <clears throat> dalyvauja Amici dei Bambini atstovas, ponas Negro. Aš kalbu asociacijos, asociacijos pirmininko vardu. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad mūsų agentūra yra akredituota agentūra. Mes dirbame su tarptautiniu veikinimu. Taip pat mes esame nevyriausybinė organizacija, kurią yra patvirtinusi Italijos vyriausybė. Mes vykdome įvairius projektus, kurių tikslas apsaugoti vaikus. Mes esame prisijėmę įsipareigojimų dėl prevencijos, dėl vaikų priežiūros, dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Prieš dvi savaitės Europos parlamente buvo diskutuojama apie projektą, kuris apima ir partnerius iš Rumunijos. Du metus buvo kūriama tam tikra sistema, kuri turėtų padėti vaikams ES ir Rumunijoje. Amici de Bambini, tai yra la, savanoriška asociacija šeimų, kurios yra, kurios tiki įvaikinimo nauda, jos nesiekia finansinės naudos. Galite pritarti mūsų veiklai arba nepritarti jai, galite pritarti tarptautiniam įvaikinimui arba ne, tačiau tai netrukdo mums būti nevyriausybinė organizacija ir gauti finansavimą iš Europos komisijos, e, gauti finansavimą kitoms veikloms, kurios nesusijusios su įvaikinimu. Mes užsimame ir kitomis veiklomis. Tai prevencija, priežiūra. Ir mes gerbėme vaikų teisės pirmininko, asociacijos pirmininko grafinį vardu. Aš noriu e, pranešti, kad, kad Italijoje peticijų autoriai patys turėjo ginti savo garbę teisme. Tad daugiau neturiu ką pasakyti. Manytume, kad mes esame tiesiog šmeižiami. Negerai šmeižti organizaciją, kuri 25 metus gina vaikus Italijoje, kitose valstybėse ir Rumunijoje, kur mes likščiau turime partnerių. Mes bendradarbiaujame su vietos valdžios įstaigomis <clears throat> Rumunijoje. Galbūt jūs nesutinkate, tačiau mes teigiame, jog tarptautinis įvaikimas turėtų būti leidžiamas. Ir ryšio tarp šios peticijos ir mūsų finansavimo, kurį gauname visai kitiems projektams, nei įvaikinimas nėra. Ačiū. Dabar komisijos vardu kalbės atstovė. Ačiū pirmininkė. Šios peticijos esmė yra ES skiriamas finansavimas asociacijai Amici dei Bambini. Autoriai prašo komisijos paaiškinti, ar tinkamas yra finansavimas šitai asociacijai. Iš tiesų, šita asociacija gavo įvairiais metais, nuo 2001 metų iki 2009 metų, iš įvairių fondų finansavimą. Išvarė Europe Aid, CARDS, socialinės įtraukties programos, pagrindinių teisių programos. Taigi, vykdyta įvairūs projektai ir finansavimas skirtas iš įvairių programų. Asociacija, kaip pareiškėjas, gauti finansavimą turėjo atitikti nepelno organizacijos kriterijus, turėjo atitikti finansinius kriterijus, vykdyti projektus ir taip pat teisinius kriterijus taikomus teisiniam subjektui. Komisija žino, kad asociacija yra akredituota įstaiga pagal 93 metų Hagos konvenciją. pagal. Į, visos valstybės narės yra šios Hagos konvencijos šalys, nors sąjunga nėra šalis. Pagal konvenciją valstybės narės gali akredituoti įstaigas, kurios užsimtų tarpininkavimu, taip pat ryšiais su užsienio valstybėmis. Komisija nenustatė, kad NVO ar asociacija negalėtų užsimti kitomis veiklomis. Šis paramos prašytojas atitiko tinkamumo kriterijus pagal įvairias ES programas. Projektai, kuriems suteiktas finansavimas, yra susiję su vaikų apsauga įvairiais aspektais. Pavyzdžiui, taip projektas Albanijoje, kovojant su vaikų prekyba, su nelegaliu įvaikinimu. Taip pat projektas paramai vaikams po to, kai jie palieka tam tikras priežiūros įstaigas. Taip pat yra projektas susijęs su socialinė įtrauka. Kitas projektas skirtas skatinti geriausias praktikas. Dar vienas projektas kurio tema vaikų teisė į gyvenimą šeimoje, priežiūra tų vaikų, kurie netekia tėvų priežiūros. Atrinkdama projektus, komisija įvertino tinkamumo kriterijus ir atskirų programų kriterijus. Taip pat mes vertiname projektų turinį, ir nustatėme, kad jis atitinka skirtingų programų tikslus. Komisija nenustatė, kad šie komisijos bendrai finansuoti projektai prieštarautų vaiko teisų konvencijai arba kitoms tarptautinėms konvencijoms. Panašu, kad projektų tikslas yra gerinti vaikų priežiūrą, vaikų institucinę priežiūrą, globą, taip pat teikti paramą šeimoms, kurios įsivaikino vaikus. Visos šios pagalbos formos yra leidžiamos pagal tarptautinės konvencijas ir todėl jokių prieštaravimų, pažeidimų susijusių su šiais projektais nematome. Komisija taip pat neturi įrodymų, kad finansavimo lėšos panaudotos ne taip, kaip reikalauja finansavimo sutartys ir reglamentai. Šio požiūriu komisija nemato pagrindo imtis veiksmų pagal šią peticiją. Dėkuoju, ponia Ždanoka. Ačiū pirmininkė. Šis atvejs, kurį nagrinėjame, yra labai ypatingas. Komisija sako, kad e, tai yra visiškai valstybių narių dalykas ir negalime kištis. Visą laiką mes panašius teiginius girdime. Teisės aktai yra valstybių narių kompetencija. Mano klausimas būtų komisija adresuotas. Ar veikla, kuri susijusi su įstatymų keitimu, gali būti laikoma subsidiarumo principo nepažeidimu, ypač Jeigu veiklos tokios imasi nevyriausinės organizacijos, kurias finansuoja ES savo lėšomis. Aš galiausiai nesupratau kai ko ir norėčiau išgirsti tikslo atsakymą. Veikla susijusi su Rumunija, finansuojama iš kokio fondo ir pagal kokią konkrečią veiklą. Koks būtų kontekstas Ir ar čia nėra kokių nors prieštarų? Postinaro. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ši peticija atkeliavo iš Vokietijos ir mes kalbame apie akivaizdų dalyką. Tai yra subsidiarumo klausimas, kuris apgintas jau daug kartų ir komisija uh, E, ankstesnėme atsakyme tai yra pareiškusi. Antra, šios dienos komisijos atsakymas atitinka mūsų susirūpinimą dėl dviejopus dvigubų standartų taikymo tokiam pačiam dalykui. Sakoma, kad tai yra subsidierumo dalykas, bet tuo pačiu metu Europos komisija finansuoja nevyriausybinę organizaciją, kuri E, tarsi kenkia subsidiarumo principui, tai yra nepriimtina ir aš dar kartą pakartosiu vieną mintį, kuri buvo pristatyta kaip šališka trijų koordinatorių praeitą kartą ponios Grūny, buvusios EPP koordinatorės, mano paties ir ALDE koordinatoriaus. Mes e, nusintėme komisijai laišką ir komisija labai silpnai argumentavo bei neaiškiai savo atsakymę. Dabar iškilo vėl tas pats klausimas. Matome e, nevirsinę organizaciją, kuri veikia trejopai, kartais labai konfliktiškose srityse. Pirmiausia, sakoma, kad ginamos vaikų teisės. Tai yra labai gerai ir mes tai sveikiname. Antras dalykas - naujų nacionalinių ir europinių teisės aktų įgyvendinimas dėl vaikų įvaikinimo tarptautiniu mastu. Trečias dalykas - trečia veiklos rytis. Ši organizacija užsima vaikų įvaikinimu. Įsivaizduokite, kolegos, kad bankas tuo pačiu metu yra komersinis bankas reitingavimo agentūra ir priežiūros institucija. Ar tai būtų priimtina? Kaip geriau būtų galima apibūdinti interesų konfliktą susijusi su Amičidei Bambini atveju? Tai labai akivaizdu. Ši organizacija atlieka trijopą vaidmenį, funkcijos prieštarauja viena kitai ir komisija ramiai sako, viskas gerai, viskas gražu ir turėtume e, taikytis, taikstyti su tuo. Aš negaliu taikstyti su tuo, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai yra taip naudojami. Kyla klausimai, klausimai kiek pinigų iki šiol skirta šiai organizacijai, kiek e, pinigų tarptautiniams įvaikinimams, kiek pinigų e, vaikų e, gyvenimo sąlygo valstybėse narėse pagerinimui, kokiuose valstybėse narėse, kiek vaikų buvo įvaikinta tarptautiniu mastu iš atitinkamų valstybių mastu, kiek vaikų iš Rumunijos, kiek iš Bulgarijos galbūt, ar iš kitų šalių. Mes e, žiūrime į vienai šaliai skirtas lėšas ir turi būti ryšys tarp tų lėšų ir įvaikinimų skaičius iš tos šalies. Ir Europos komisija turi deramai įsigilinti į šį dalyką, nes kitaip mes leisime elgtis visiems kaip kas nori ir visai neprimtina, jeigu komisija leistų taip veikti. Dar vienas pastebėjimas. Išgirdome gana intriguojantį dalyką. E, peticijos teikėja atvyko į mūsų komitetą ir pristatė šį klausimą, savo peticiją. Gerai, bet tuo pačiu metu e, išgirdome ir kitos pusės žodžius, jai buvo suteikta galimybė pasisakyti. Ir apkaltinta buvo peticijos pateikėja, tai yra nepriimtina, negalima uh, jokių atvejų kaltinti pareiškėjos, kaip kad pareiškėjas negali kaltinti kažkokios kitos institucijos ar organizacijos. Taip nebeturėtų būti ateityje, o komisija turėtų nustoti palaikyti kažkokias pusės ir labai giliai nagrinėti vieną klausimą ir nereaguoti į rimtus ir konkrečius klausimus kitais atvejais ar egzistuoja interesų konfliktas ar ne. Jeigu jis egzistuoja, tai išsiaiškinkime teisinius, finansinius aspektus ir pasižiūrėkime, kaip visi procesai yra gyvendinami. Aš to įbaigsiu, pirmininkė. Noriu kolegos jums priminti, kad Amičidėjai Bambini ir kitos NVO kurios labai rimtai užsima lobizmu, bendradarbiaudamos su Europos parlamentu šiuo klausimu. Dėl, e, ir Rumunijoje užsėmė lobizmu dėl to paties dalyko. Dabar atsirado naujos taisyklės parlamente ir norėčiau, kad šis lobizmo procesas baigtųsi ir kad parlamento vadovas bei generalinis sekretorius e, taikytų naujus etikos standartus, padorumo, moralės standartus. Mums to reikia. Labai ačiū. Dėkuoju, ponia Bostinaro. Niekas nebenori pasisakyti šio klausimu. Ar peticijos pateikė norėtų sureaguoti? Pirmiausiai dar atsiprašau komisijos paklausiu, ar jie norėtų atsakyti klausimus. Žodis komisijos atstovai pirmiau. Dėkui pirmininkė, dėkui už klausimus gerbiamų parlamentarų. Noriu pasakyti, kad mes mielai pateiksime išsamesnės informacijos susijusios su skirtingais projektais. Dabar galim žodžiu pasakyti kai ką, bet galime ir konkrečiau jums pateikti konkretesnės medžiagos apie projektus ir išmokėtas lėšas tiems projektams. Tai gali būti naudinga. Buvo konkrečių klausimų pateikta apie projektus susijusius su Rumunija, kur gyventinami projektai buvo klausima. 2009 metais pagal programą Progress, e, kurią vykdė užimtumo ir socialinių reikalų direktoratas, E, sąjunga skiria 458 tūkstančius socialinės apsaugos sritims, e, socialiniams tarpininkams, e, mokslinio tyrimų srityje ir mainų sričiai. Rengiami buvo įvairūs renginiai, kuriuose buvo nagrinėjamos tokios problemos kaip piknaudžiavimas ir taip pat lėšas buvo skirtos e, informacijai apie projektus platinti, skleisti. 2008 metais buvo vykdoma programa pagal teisingumo ir vidaus reikalus dabar generalinis teisingumo direktoratas tais užsima dalykais ir vyko projektai skirti vaikams, e, kurie yra globojami globėjų. 300 tūkstančių buvo skirta Italijai, Rumunijai, Lenkijai, Bulgarijai ir Belgijai. Taip pat e, pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimui buvo skirta lėšų ir buvo paremta 400 nevyriausybinių organizacijų, kurios skatina mm, vaikų globą. Buvo vykdomas vairios programos, projektai. Dar vieną paminėsiu e, susijusiu su Romanija, senesnė programa dar pagal farę e, vykdyta 2000-2003, 47 tūkstančiai Italijai, Bulgarijai, Rumunijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai buvo skirtos lėšos e, tam, kad būtų rengiami seminarai, regionės konferencijos, aptarti tematiniams klausimams, pavyzdžiui, vaikų neturinčių tūkstančių benamių vaikų situacijoms ir panašiai. Bet vėliau aš jums raštu pateiksiu šią informaciją. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl subsidiarumo principo taikomo įvaikinimams, tarptautiniams įvaikinimams. ES šioje srityje nėra įdėgusi jokių uh, priemonių, jokių vidinių nuostatų. Tai reiškia, kad valstybių narių politikai priklauso šios sritis ir komisija gerbė kiekvienos valstybės narės pasirinkimą. Ta anksčiau jau esame sakę ir tą pakartosiu. Komisija gerbė kiekvienos valstybės narės pasirinkimą dėl įvaikinimo ir dėl prisijungimo prie tarp mm, valstybinių įvaikinimų konvencijos. Taip pat buvo keltas klausimas dėl interesų konflikto. Pradžioje, kai kalbėjau, norėjau paaiškinti finansavimo dalykus. Mes e, dirbame pagal finansinį reglamentą, pagal tinkamuo taisyklės ir nematome priežasčių sakyti, kad egzistavo interesų konfliktas ir kad komisija um, galėjo atsisakyti suteikti dotacijas. E, šiuo atveju naudos gavėjas, paramos gavėjas buvo nevyriausybinė organizacija. Kaip sakiau, mes gerbėm valstybių narių pasirinkimus, bet ši organizacija, kaip suprantame, veikia Italijoje, įregistruota teisėtai Italijoje ir mes gerbėme e, valstybių narių pasirinkimą dėl e, valstybių narių pasirinkimo, kas galėtų gauti ES paramą. Dėl valstybių narių noriu pasakyti, kad pagrindinių teisų programos programa Progress pažanga e, yra atviros valstybėms narėms, pareiškėjams iš valstybių narių ir jeigu e, pareiškimai atitinka nustatytas sąlygas, tai yra numatoma finansuoti juos. Dar pareiškėjai žodis. Nesuprantu, kodėl problema jums nėra akivaizdi. Minėta organizacija e, yra įvaikinimo klausim, įvaikinimo srityje veikianti organizacija, tačiau ji užsima ir kitais darbais. Nemanau, kad komisijos atsakymas yra išsamus. Jūs nepatikėte išsamių atsakymų į mano klausimus. Ir tai, kad faktas, faktas, kad tai yra kredituota organizacija, nebūtinai reiškia, kad visiškai turėtume nekritiškai vertinti jai numatyto finansavimo ir visiškai to nekvestionuoti. Pirmininkė, aš pabandysiu apibendrinti tai, kas buvo pasakyta, atsižvelgdama ir komisijos atsakymą. Sulauksime de detalaus uh, komisijos rašto. Uh, kur bus aptarti ir finansavimo klausimai. Taigi mes peticijos nagrinėjimo nebaigime, <clears throat> kol nesulauksime tos informacijos ir nuspręsime, ką daryti ateityje. Turime, turėsime palaukti visos informacijos prieš pateikdami atsakymą dėl šios peticijos. galbūt pavyks įsigilinti į tikrasias šio klausimo priežastis. Toliau, 17 punktas - peticija, kurią teikia Džonas Doherty, Airijos vairuotojų asociacijos vardu. Suteiksiu žodį peticijos autoriui. Prašau. Good morning. Labas rytas, aš esu Džonas Doherty, esu Airijos vairuotojų asociacijos vadovas. Aš teikiu peticiją tos asociacijos vardu, bei taip pat Airijos Respublikos vardu. Mes kuomet Airija prisijungė prie Lisabono sutarties, e, jai buvo numatyta išlyga taikant, taikant vieną iš jos straipsnių. Tai kalbu apie muito mokesčius, taip pat kitus mokesčius, draudžia, taip pat ir mokesčius, kurie yra draudžiami pagal Romos sutarties kai kuriuos straipsnius. Taigi, muito mokesčių negali rinkti, valstybės narės negali rinkti vienos iš kitų. Tačiau š, dabar šalyje galiojanti tvarka pažeidžia Airijos konstituciją. Taip pat pažeidžiamos ir kai kurios Lisabonos sutarties nuostatos, kalbu apie 35 sutarties straipsnį. 39 sutarties straipsnį. Iš esmės kalbame apie a, su diskriminaciniu elgesiu airijos piliečių, kurie yra Europos piliečiai atžvilgiu. Taip pat norėčiau pacituoti taip pat pas mus galiojančius, šalia galiojančius kai kuriuos atstatymus, kai kurie, kurie taip pat yra pažeidinėjami. Kalbu apie autom, automobilių gamybą ir taip pat, ir taip pat e, kaip yra, kaip, kaip yra nustatoma automobilių vertė. Kalbu apie automobilius, kurie e, importuojami į Airiją. Taigi, e, tol, Airijoje tenka mokėti registracijos priemon, transporto priemonių registracijos mokestį, kuris yra 36 procentų dydžio. Tačiau iš tikrųjų dabar tenka mokėti 72 procentų mokestį. Mokestį už mokestį. Jeigu nesumokate šio mokesčio, tai e, pagal galiojančią tvarką tas automobilis gali būti konfiskuotas. Ir dar tenka, tektų mokėti 10 procentų e, baudą, taigi tas bendrai mokesčiai išaugo iki 83 procentų. Taip pat, jeigu nesilaikysite šių nuostatų, jums teismas gali jums paskirti baudą, kuris būtų iki 5000 eurų dydžio. Mes kreipėmės į komisiją, prašydami, kad būtų uždraustas e, šio mokesčio e, taikymas ir kad visi automobiliai, kurie buvo konfiskuoti pagal 92 metų įstatymą, būtų sugražinti. Airijos vairuotojų asociacija pateikė išsame ataskaitą Europos komisija apie tai, kaip, kaip, ši, kaip mums tenka, su kokia diskriminacinė situacija mums tenka susidurti dėl šių Briuselio primestų nuostatų. Čia su Džonas Lernonas, Airijos vairuotojų asociacijos atstovas. Man atrodo, kad ES trūksta skaidrumo, surenkant maisto, atsiprašau, muito mokesčius, taip vadinamus transporto priemonių registracijos mokesčius. Tai kelia rimtų problemų mano šalyje, nes mūsų konstitucijoje yra labai aiškiai pasakyta, jog e, žmonės negali būti persekio, persekiojami už nusikaltimus, e, jeigu jų nepadarė. Tai nurodyta 38 straipsnė. Taip pat ten numatytas bešališko teismo procesas, kuris ta teisė neužtikrinama. Dar vienas straipsnis, kuris pašydinėjimas, tai teisės į privačią nusavybę. ir iš tikrųjų susidariusioje situacijoje yra pažydinėjimos mūsų konstitucijoje numatytos teisės ir proporcingumo principas. Visą tai nuėjo per toli, mes mokame tuos neteisėtus mokesčius jau 39 metus. Iš pradžių mums sakė, kad tai yra vidaus rinkos klausimas. Ir kad vidaus rinkoje nebebus vidaus sienų ir ten bus įmanomas laisvas prekių asmenų ir kapitalo judėjimas ir kad jis vyks pagal Romos sutarties nuostatas. Tačiau taip nėra. Tai neužtikrinta. Mes norime, kad komisija labai atidžiai išnagrinėtų šią situaciją ir būtume dėkingi už e, bešališką ir sąžiningą sprendimą. Toliau pasakys Džonas Konelį. Thank you. Thank you. Okay. You're on. This, this contentious tax, it comes under the Finance Act of Šis mokestis numatytas prieštaringai vertiname 92 metų įstatymę. E, pirmas, pirma, pirmojo skyrius trečiojoje dalyje e, šį įstatymą pasirašė finansų ministras kalbant apie kitus mokesčius, kuriuos galima, rinkliavas, kuriuos galima numatyti pagal šį straipsnį, jie gali būti renkami nuo 93 metų ir tarp jų gali būti ir transporto priemonių registracijos mokestis ir detalesnė tvarka patvirtina numatyta yra parlamento patvirtintame įstatymė dėl transporto priemonių registracijos tvarkos iš tikrųjų taip pro užpakalinės duris įleidžiamas tai muito mokestis. Nors tuo metu nebuvo manoma, kad tai yra muito mokestis, bet iš tikrųjų tai yra muito mokestis. Ir mes norėtume, kad parlamentas išnagrinėtų ir draugės su komisija išnagrinėtų šią situaciją, nes mes manome, kad tai e, kliudo e, prekių ir asmenų laisvam judėjimui, tai yra kliūtis valstybių bendradarbiavimui, ypač Airijos ir Šiaurės Airijos Respublikos bendradarbiavimui. Mes žinome, kad komisijai kyla dviejonių dėl šios situacijos ir mes norėtume, kad ji e, išsamei pasidomėtų šiuo klausimu. E Dėkoju visiems trims peticijos autoriams, dabar žodis komisijai. Yes, uh, so the uh, petitioner is arguing that the... Uh... Peticijos autoriai teikia, kad kad transporto priemonių registracijos mokestis iš tikrųjų yra uždraustas, draudžiamas muito mokestis ir kad neįvykdžius tam tikrų reikalavimų galima konfiskuoti moki, automobilį. Iš tikrųjų, transporto priemonių registracijos sistema yra labai sudėtinga ir minėtą įstatymą galima būtų pakeisti tik visų šalių pritarimu ir komisija čia nedaug gali padaryti. Tuo tarpu valstybės narės e, gali rinkti re, transporto priemonės registracijos mokestį pirmą kartą registruojant transporto priemonę. Tačiau privalu uh, paisyti sutarties 110 straipsnių, kur, numat, kur, kuriame, kuriuo draudžiama kurio draudžiami diskriminuojantis mokesčiai taikom, tiesiog ar netiesiogiai taikomi įvairiems gaminiams. Airijos atveju su PVM susiję klausimai yra nagrinėjami dabar vykstančiame pažeidimo nagrinėjime, tačiau tai nesusiję su šia, čia keliamu klausimu. Ir konfiden, dėl konfidencialumo aš negaliu Jums išsameu pristatyti šio klausimo, to, to pažydimo nagrinėjimo, bet noriu pasakyti, kad tai nesusiję ši, su šia peticija. Taip pat noriu pasakyti, kad komisija yra nekarta bandžiusi pašalinti visas liekančias mokestinės kliūtis, tačiau to nepavyko pasiekti nes valstybės narės nepalaiko tokių siūlymų. Pavyzdžiui, 2005-aisiais buvo pateiktas pasiūlymas priimti direktyvą, tačiau direktyva nebuvo patvirtinta. Kalbant apie galimybę konfiskuoti transporto priemonės ir labai didelius mokesčius, tai mokė, valstybės gali nusatyti kokius nori mokesčius, jeigu tik tai uh, ta sistema nediskriminuoja vidaus automobilių rinkos ir ta priemonė laikoma proporcinga, jeigu nėra kitų galimybių rinkti tą mokestį, jeigu tas mokestis ne, nemokamas kitaip. Ir komisija nemato jokių priemonių, kurių jį galėtų imtis e, reaguodama į šią peticiją. Grazie per il dibattito, do la parola alla collega De Bruno. Ačiū, ponė Debrun. Uh, Ačiū. Aš neginčiu to, kad valstybės narės turi teisę sukurti savo mokesčių sistemą ir imti joms priklausančius mokesčius. Aš tam visiškai pritariu. Tačiau manau, kad ši peticija yra pagrįsta ir tai netgi visai Europai svarbu, svarbi problema. Tarkime, yra pasienio ruožas, kur darbuotojai keliauja iš vienos šalies į kitą, žmonės vyksta darbo, prekybos tikslais. Būtent tokia ir yra ta Airijos vietovė. Tai yra, tai yra anklavas e, septynių kilometrų ruožas ir įprastą kasdienį judėjimą toje teritorijoje stabdo ir trukdo Airijos vyriausybės taikomas tas mokestis ir tai, kaip jis apskaičiuojamas. Tarkime, asmuo kitoje sienos pusėje nusiperka automobilį arba atsigabena automobilį iš ten. Asmuo nuvykęs registruoti automobilį susiduria su tokiu mokesčiu, kuris yra ne tik skirtumas tarp mokesčių vienoje ir kitoje sienos pusėje, bet tai dar didesnis papildomas mokestis ir tai atgraso žmonės prekiauti tame pasienio ruože. Taip pat reikia pabrėžti, kokio masto tai trukdys žmonės nenori mokėti tų mokesčių, taip pat automobiliai konfiskuojami. Netgi nesuteikiama laiko žmogui apsispręsti. Per labai trumpą laiką gali atsitikti taip, kad žmogus yra sustabdomas ir automobilis konfiskuojamas. Ir jeigu bandoma užginčyti tokius veiksmus, tai žmonėms keliamos baudžiamosios bylos už tai, kad jie užginčijo tokius konfiskavimo veiksmus. Taigi, iš tiesų, daug klausimų priklauso valstybių narių kompetencijai, tačiau problemos tai nepanaikina. Tai trukdo kasdieniam gyvenimui, kasdieniai prekybai, kelionėms, vien todėl, kad toks mokestis yra būtent taip taikomas. Ačiū toliau, ponas Jar. situaciją matyčiau taip. Priimti įstatymai tačiau jos įvairiai galima interpretuoti. Automobiliams taikomas 36 procentų mokestis. Manau, kad tuo norima parodyti, kad tie automobiliai nepageidaujami tos šalies rinkoje. Bandoma izoliuoti rinką, galima įvairiai gražiai tai įvardyti, paslėpti po įvairiais vardais, bet tai yra mokestis taikomas automobiliams, nesvarbu ar 100 ar 200 eurų. Jeigu tai būtų Vokietijoje, tai maž... automobiliai nebūtų inter... importuojami. Galima, aišku, taikyti įvairius saugumo testus automobiliams. Galbūt 100 ar 200 eurų mokestį galima būtų taikyti, tačiau 36 procentai yra absoliučiai neproporcinga. Jeigu teisingai supratau pareiškimą, tai komisija irgi lyg pritarė tokiai interpretacijai, tokiams abejonėms, ar tai yra tinkama. Pasipiktinimą kelia tai, kad pasitelkiama tokia apgaulės priemonė. Valstybei tapus ES nare, ji prisima vidaus rinkos principus. Tai vienas iš privalumų buvimo ES. Mes galime tik tai apeliuoti į valstybę narę, nesinaudoti tokiamis mokesčių uh, apgaulingomis priemonėmis siekiant izoliuoti savo rinką. Galbūt Airija sugeba taikyti tokią priemonę ir išsisukti, nes ji yra sala. Galbūt žemynė tai visiškai nepavyktų, nes įmonės perkeltų savo registraciją į kitą valstybę. Ir tuomet ir automobilis registruotų kitoje valstybėje. Mokestis yra aiškiai neproporcingas. Dabar kyla klausimas, ką mums daryti. Airija atrodo visiškai nereaguoja į draugiškus komisijos siunčiamus signalus. Kiek suprantu, komisija taip pat labai abejoja, ar tokia priemonė tinkama, tačiau Airija užsispyrusi. Aš prašyčiau komisijos vis dėlto tirti šį reikalą. Turėtų būti toks bendras principas valstybė turi ne tik kompetenciją, bet ir pareigą laikykit, laikytis proporcingumo. O šitas mokestis visiškai neproporcingas. Tai bandymas uždaryti rinką ir netitinka vidaus rinkos principų. Galėčiau ir pats išsiųsti laišką, tačiau prašau komisijos imtis šio reikalo Nuo 2005 metų komisija bando tai spręsti, siūlė direktyvą, tačiau Airija nenusileidžia. Kokių veiksmų dar galėtume imtis? Jaučiamės mm, šiek tiek bejėgiai šiuo atveju ir švelniai tariant, mane erzina šita problema. Jeigu susitaikysime su tokiais incidentais. Niekada vidaus rinka neveiks tinkamai. Taip, aš jūs suprantu, sako pirmininkė. Manau, kad dabar turėčiau suteikti žodį peticijos autoriams, tačiau tik vienam iš jų ir po to mes komitetas spręsime, ką toliau daryti. Na, vienas dalykas dar buvo nepaminėtas. Jei importuojate komercinį automobilį, registravimo mokestis yra 50 eurų. Tačiau tos pačios vertės e, asmeninis automobilis kainuoja 3000 eurų tas registravimo mokestis. Argi tai nemokestis? Kodėl komercinio automobilio registravimas kainuoja daug mažiau negu asmenio automobilio. Antras dalykas. Mes praradome tūkstančius darbo vietų. Nevyksta laisva prekyba tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos. Policija konfiskuoja automobilius, nors negali to daryti pagal konstituciją. Taip pat piliečiams nesuteikiama galimybė užginčyti tai teisme. Čia ne tik mokesčių klausimas, čia ryškus proporcingumo principo pažeidimas. Mums vadinasi, ES nieko nereiškia, nes Romos sutarties 25 straipsnis negalioja. 25 straipsnėje pasakyta, kad muitų mokesčiai ir kiti panašus mokesčiai draudžiami valstybėse narise kokia prasmė šito straipsnio, jeigu jisai neįgyvendinamas? Airijos vyriausybė e, nepaiso šito straipsnio ir spaudžia pinigus iš piliečių, mes norėtume sulaukti pagalbos šitoje bėdoje. Ačiū. iš to, ką kolegos sakė, darau išvadą, kad peticiją reikia toliau nagrinėti. Peticijų komitetas turėtų įvertinti, ko mums toliau imtis. Vyksta komisijos pažeidimo procedūra, nors jinai ir nesusijusi konkrečiai su šia peticija. Taigi palūkėsime kol gausime iš komisijos daugiau informacijos apie pažydimo procedūrą. Klausimas labai opus ir laukiama skubių atsakymų. Taip manau, komiteto koordinatoriai turi nagrinėti šį klausimą ir paieškoti būdų, kaip komitetas galėtų viešai reaguoti į šią problemą. Koordinatoriai turi nuspręsti. Galbūt mes pateiksime klausimą. Jei nėra prieštaravimų, aš užbaigiu šio klausimo nagrinėjimą. Dar ponas Jar. Pritariu jūsų išvadoms. Tik tai norėčiau būti tikras, kad peticijos autoriai iš čia išvyktų teisingai mūsų pratę. Mums ši situacija atrodo nepriimtina mes turime imtis priemonių. Manau, kad turime išsiųsti Airijos vyriausybei laišką ir pareikalauti paaiškinimo, pagrindimo. Turime kelti šį klausimą viešai ir turime pateikti žodinį klausimą Europos parlamente. Pirmininkė, gerai, aš su jumis sutinku, tai aptarsime koordinatorių posėdėje. Dėkoju peticijos autoriams, toliau 18 darbo tvarkės punktas, peticija 12.11.2009 metų. Ja pateikė ponas Leond Brevdo. Toliau 10.53. Ja pateikė ponai Čičelį. Pirmas klausimas dėl dvigubo apmokestinimo Vokietijoje ir Prancūzijoje, antras dėl Vokietijos ir Italijos. Antros peticijos autoriai yra čia. Aš suteiksiu žodį ponui Antonijo Cifeli. O Cifeli Antonio, abito in Germania dal 42 anni. Labas rytas, aš esu Antonijo Cifeli, aš gyvenu gyvenau Vokietijoje 32 metus, dirbau sunkvežimio vairuotojų ir važinėjau E, per sieną. Ir noriu pasakyti, kad 11 metų aš buvau, mano pajamos buvo dvigubai apmokestinamos. Ir aš turėjau mokėti mokesčius ne tik už tą, šitą skirtumą pajamų, kurias uždirbdavau Italijoje. Tačiau noriu pasakyti, kad tai finansiškai mane sužlugdė. Visų pirma, e, imta atskaityti pinigus iš mano žmonos atlyginimo, ji dirba Vokietijoje, o po to iš manęs buvo atimtas mano automobilis. Aš jį dar galiu naudoti, bet jis priklauso nebe man. Uh, ir aš privalau mokėti e, tam tikrą mokestį kas mėnesį Švabijos mokesčių agentūrai. Ir aš turėjau at, at, atlikti nemažai e, formalumų, kad įrodyčiau, jog dirbu Italijoje ir Vokietijos institucijos turi tą informaciją. Tačiau aš noriu pasakyti, kad mane tai sužlugdė finansiškai, mane ir mano žmona. Pirminkė, ačiū komisijos vardu. Pone Marina Whitehouse. Ačiū pirmininkė, dėkoju peticijos autoriui už jo uh, peticiją. Norėčiau pristatyti, kaip komisija mato šį atvejį. Išklausėme peticijos autoriaus, kuris yra italas gyvenantis Vokietijoje. Jo svarbiausių interesų centras yra Vokietija ir todėl jis yra mokesčių mokėtojų Vokietijoje ir Vokietijos institucijos turi teisę apmokestinti jį. Ponas Petelį yra. E, sunkvežimio vairuotojas, jis e, dirba ir jo e, veikla apima ne tik Italiją ir Vokietiją. Jis e, keliauja Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, dirba tose šalise, tačiau ne, ne Italijoje, o savaitgalius jis praleidžia Vokietijoje. Tai, kad ponas Čifeli dirba Italijos bendroviai Italijos mokesčio administracija traktuoja kaip pakankamą aplinkybę šimtų procentų apmokestinti jo uh, Italijoje gaunamą atlyginimą. Mokestinti jo atlyginimą atitinkamai. Tačiau vėlgi jis yra Vokietijos gyventojas. Peticijos autorius reikalauja, kad Italijos uh, E, mokesčių inspekcija jam sugražintų e, sumokėtų mokesčių dalį, tačiau Italija atsisakė tai daryti ir buvo inicijuotas, Vokietijos pusė inicijavo abipusio susitarimo pasiekimo procedūrą. Kas atsitinka tais atvejais, jei pilietis dirba vienoje valstybėje, narė, bet dirba kitoje, o, o, o gyvena dar trečioje? Yra sudarytos dvigubo apmokestinimo konvencijos, kuriuose numatytos apmokestinimo teisės. Valstybės tarpusavyje sutarė, kaip jos apmokestins tokius mokesčių mokėtojus, kurie gyvena ir vykdo veiklą dviejose valstybėse narėse. Ir tokia sutartis yra sudaryta tarp Vokietijos ir Italijos ir penktajame straipsnėje yra kalbama apie nepriklausomus paslaugų teikėjus. Komisija mano, kad dvigubas apmokestinimas, dėl kurio kenčia šis žmogus, yra situacija, kuri susidarė dėl to, kad Italija ir Vokietija skirtingai aiškina tos konvencijos nuostatas. Sudartyje nėra nuostatoje, konvencijoje nėra nuostatų dėl ES e, teisės aktų nuostatų galiojimo ir galimybės šiam žmogui imtis veiksmų. Ir nėra nuostatų dėl dvigubo apmokestinimo apmai, panaikinimo. Ir dėja, nors komisija su, pri, pripažįsta, kad dvigubas apmokestinimas yra kliūtis vidaus rinkoje. Mes neturime galių daugiau padaryti šioje srityje. Ascoltiamo anche eh, il Consigliere Rocca Tagliata, eh, prima di dargli. Dėkuoju. Norėčiau išklausyti pono Roketajatą, bet dar pasakysiu, kad yra ir kitos keturios peticijos, kurios pakliūva į šį punktą ir susijusios su dvigubo apmokestinimu. Ketvirtoji taip pat susijusių su problemomis tarp Portugalijos ir Vokietijos. Taigi žodis jums. Dėkuoju. Brevdo byla buvo, atvejs buvo paminėtas, jis skiriasi nuo pono Cifelio atvejo. Pagal naujausią informaciją, e, kurią peticijos pateikėjas atsiuntė parlamentui ir turėtų atsiųsti mums, yra, yra siuntė mums, tai nėra dvigubo apmokestinimo klausimas. Pats pareiškėjas sako, jog tai yra diskriminavimo atvejis. Vėlgi reikia prisiminti taikomą dvišalę konvenciją ir dar kartą pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta. Tai yra tiesioginiai mokesčiai priklausantys subsidiarumo principui ir proporcingumo principas taip pat taikomas, taigi komisija negali šiuo atveju nieko padaryti. Taip pat ir e, kyla valstybėms narims problemų, nes nelabai suderinta yra šis rytis. Priminsiu, kad taryboje taikomas vienbalsiškumo principas šiai sričiai. Kada tik kalbame apie mokesčius, prisiminkime, kad tai yra labai sudėtingi e, dalykai valstybėms narėms, pirmiausia, finansų krizės kontekste. Jeigu grįžime prie pono Brevdo atvejo, pasakysiu tik, kad jis yra Vokietijos pilietis, gyvenantis Vokietijoje, tačiau dirbantis viešajame sektoriuje Prancūzijoje. Jis yra tikras Europos pilietis. Ir kai buvo pasirašyta konvencija tarp Prancūzijos ir Vokietijos e, dėl žmonių dirbančių viešame sektoriuje kitoje sienos pusėje šių dviejų valstybių, E, tie žmonės pirmiausia buvo diplomatai, daugiau panašiai dirbančių žmonių nebuvo, kurie kreiptųsi į viešąjį sektorių dėl įdarbinimo. Šis žmogus neturi mokėti dvigubų, dviejų mokesčių, jisai moka mokesčius Vokietijoje, kurie ten yra kur kas aukštesni negu Prancūzijoje. Taigi, Jisai e, sulygino save su, jeigu palyginsime jį su prancūzijos piliečių dirbančių Vokietijoje viešojo tarnyboje, tai viešajame sektoriuje tai jisai moka daug daugiau. Bet jis sako, kad tai yra diskriminavimas, tai yra tarsi dvigubas apmokestinimas, nors taip ir nėra. Tai yra realus tikras atvejis. Europos Teisingumo teismas jau yra prieimęs sprendimą panašių atvejų. Jame pasakyta, kad skirtingos šalis taiko skirtingą mokesčių tarifą, taikoma mokesčių konvencija ir daromas skirtumas tarp tų, kurie dirba privačiame ir viešajame sektoriuje ir tarp e, darbuotojų apskritai ir darbuotojų gyvenančių pasienio teritorijose ir dirbančių kitose šalyse. Taigi, e, ar e, neaišku, ar yra čia diskriminavimas. 58 metais e, buvo nagrinėjimas labai panašus atvejs į pono Brevdos atvejį. Bet šiuo konkrečiu atveju mes nieko negalime pasakyti, galime tik tai padaryti išvadą, kad jis tai nėra dvigubas apmokestinimas, kaip kad jisai dabar ir sako, bet tai nėra ir diskriminavimo atvejs. Jis moka daugiau mokesčių negu jo kolegos tačiau valstybės narės taiko konvenciją ir naudojasi pilietybės e, kriterijumi užtikrindamos mokesčių suverenumą. suverenumą. E, teismo teisingumo sprendimas e, teigia, kad įstatymas yra taikomas teisingai. Tiek. Ačiū. Mm. Toliau Filip Svitela apie Gerhardo Heinz peticiją. Tai yra peticija dėl valstybių narių e, tarpusavio, e, tarpusavio taikomo dokumentų pripažinimo. E, jisai teigia, kad jo žmona neturėjo pajamų Portugalijoje ir Vokietijos valdžia nepripažino Portugalijos e, institucijų išduotų dokumentų. Kita vertus, Portugalijos valdžia e, atrodo nepripažino Vokietijos mokesčių tarnybų išduotų dokumentų. Šis atvejs nesusijęs su dvigubu apmokesnimu, tačiau su bendradarbiavimu geru tarp dviejų valstybių narių mokesčių inspekcijų. Šis klausimas gali būti vertinamas iš e, tarpusavio paramos direktyvos perspektyvos. Valstybės narės turėtų ir gali bendradarbiauti pagal ją tam, kad e, būtų išvengta dvigubo apmokestinimo. Kitas klausimas susijęs su šia peticija yra toks Valstybių narių mokesčių inspekcijoms kyla sunkumų dėl dvigobo apmokesnimo išvengimo konvencijos taikymo. Šis klausimas yra valstybių narių nacionalinės kompetencijos dalykas ir Europos komisija nesikiša į valstybių narių teisę šioje srityje galime pareiškėjai tik tai patarti, kreiptis dėl pagalbos į Solvit. Tai yra komisijos tarnyba, padedanti panašiais atvejais, tai yra tada, kai reikia pagerinti bendradarbiavimą tarp atitinkamų valstybių narių tarnybų, žinybų. Kolega minėjo dviejopą apmokesnimą, komisija tai laiko problema vidaus rinkoje, tačiau pati komisija neturi galių spręsti dvigubo apmokestinimo klausimų pagal dabartinę ES teisę. Ačiū. Dėkuoju. Norėčiau dar, e, kad būtų paaiškinta e, man apie Axel Engelman peticiją. Tai yra Vokietijos pilietis, kuris gyve, e, buvo praleido tam tikrą laiką sveikatos apsaugos įstaigoje Prancūzijoje, paskui grįžo į Vokietiją dirbti. Ir jisai dirbo kaip savarankiškai dirbantis žmogus ir e, turi dabar mokėti vokieč, mokesčius Vokietijoje, galbūt neturime ne visą informaciją. bet ir Prancūzija jam taiko mokestį. Jis e, vienintelį išeitį matė grįžti gyventi į Vokietiją, kad galėtų išvengti dvigubo apmokestinimo. Komisija šią situaciją supranta ir mes manome, kad e, vidaus rinkai visai neparanku sunkus yra dvigubas apmokestinimas. Tačiau šiuo atveju e, turime pasakyti, kad valstybės, nari, e, valstybės narės turėtų siekti susitarti draugiškai pagal e, tam tikrus dvišalius principus ir taip spręsti dviejų dvigubo apmokestinimo išvengimo problemų. Egzistuoja dvišalės konvencijos tam. Dėkui. Dėkoju. Ponas Bulander. Ačiū, pirmininkė. Aš bandysiu bendriau pakalbėti e, apie klausimus susijusius su visomis e, šiomis peticijomis. Tai pirmiausia, dvigubo apmokestinimo klausimas. Egzistuoja e, konvencijos sudarytos tarp valstybių narių ir valstybės narės, kaip ką tik buvo pasakyta, komisijos atstovo turi galimybės draugiškai susitarti ir išvengti tokių problemų, kurias minėjo peticijų pateikėjai, kurie šiandien yra pas mus atvykę ir dvigubas apmokestinimas ši e, problema yra rimta ir tos peticijos yra priimtinos. E, vidaus rinkoje e, dvigubas apmokestinimas kelia problemų. Komisija sako, kad ji šiuo klausimu nėra kompetentinga. Bet norėčiau paminėti uh, e, ES veikimo starties e, porą straipsnių. 46 straipsnis A ir B dalis dėl paslaugų kapitalo asmenų laisvo judėjimo. Ir ten taip pat kalbama apie valstybinių darbo inspekcijų uh, E, kitų žinybų glaudų bendradarbiavimą ir taip pat kalbama apie įvairių sustarimų dišalių sudarimą tarp valstybių narių, kad būtų panaikintos kliūtis e, e, laisvam darbuotojų judėjimui. Kitas straipsnis yra 49-asis dėl steigimos laisvės ir jame kalbama apie tai, kad tai, draudžiama taikyti bet kokias kliūtis, kurios trukdytų E, steigimosi laisvai. Dar vienas yra 50 straipsnis. Kalbama apie glaudų bendradarbiavimą tarp valstybių narių jame ir taip pat apie procedūras, administracinius veiksmus sustarimus sudaromus tarp e, valstybių narių, kurie užtikrintų steigimosi laisvę. Ir e, sus, e, kalbam apie susitarimus, kurie pašalintų kliūtis vidaus rinkoje. Dvigubas apmokestinimas yra viena iš egzistuojančių problemų. neegzistuoja minimalių susitarimų dažnai tarp valstybių narių dėl apmokestinimo režimo ir galbūt galima sakyti, kad reikėtų imti kažkokį pragyvenimo mokestį iš žmogaus, kuris gyvena tam e, tikroje teritorijoje ir kad jisai mokėtų mokestį iš pajamų mokestį ten, kur jisai dirba. Ir e, jeigu prisi, pažiūrėsime į vilkiko vairuotojo atvejį, e, reikia prisiminti, kad yra tokių žmonių, kurie e, dirba, gyvena vienoje vietoje, e, profesinė jų veikla įregistruota kitoje valstybėje, o e, savo paslaugas jie teikia dar trečiose valstybėse narėse. Būtų galima, pavyzdžiui, taikyti tokį gyventojo mokestį gyvenamoje vietoje ir žmogus iš tikrųjų negali mokėti pajamų mokesčio visose šalise reikėtų, kad atitinkamos e, institucijos tose šalyse, iš kurių atkeliavo peticijos, e, sureaguotų į egzistuojančias problemas. Aš tik pridursiu kai ką prie pono Bulon pasisakymo. Mes norime sukurti vidaus rinką, užtikrinti asmenų, prekių ir kapitalo judėjimo laisvę. Uh, Tai yra teisingi siekiai. Tačiau valstybės narės sukuria vis naujų kliūčių. Ir manau, kad komisija turi ne tik teisę, bet jai tenka ir pareiga įsikišti. Įsivaizduokime žmogų, kuris dirba vienoje valstybėje, gyvena kitoje, o bendrovė registruota trečioje. Tai yra mūsų siekėmybė, to mes norime. Norime, kad žmonės ir ekonomika galėtų judėti laisvai, tačiau mokės, mokesiniai įstatymai e, mus stumia priešingą kryptimį. Mes tenka mokėti e, mums tenka mokėti mokesčius Vokietijoje, bet atšvelgiama, pavyzdžiui, tai, ką aš sumoku Briuselėje, Aš tik taip moku papildomą mokestį. Reikia aiškiai pasakyti valstybėms narėms, kad tai nepriimtina. Jeigu mes norime vidaus rinkos, tai reikia susitarti dėl apmokestinimo. Ir tai yra ypač baisi padėtis. Kartais egzistuoja sutartis dėl dvigubą apmokestinimo tarp šalių, dvišalės sutartis. Tačiau valstybės gali nesutarti dėl tų sutarčių interpretacijos, tie ginčiai gali trukti metų metus, tačiau pilietis neturi dėl to mokėti ir dėl to kentėti. Juk nenormalu, kad jeigu žmogui tenka atiduoti mokesčiams apie 70 procentų savo pajamų, jeigu valstybės narys negali susitarti ir pasiekti kompromiso, turi egzistuoti kažkokia standartinio apmokestinimo sistema. Man svarbiausia, ką mes galėtumėm nuveikti šioje situacijoje. Buvo minėta Solvit organizacija. Galbūt tą peticiją galėtume perduoti Solvit, ar peticijos autoriui reikia rašyti visiškai naują peticiją. Gal sekretariatas gali paaiškinti, Kaip čia galima būtų elgtis? Mes kalbame apie daugybę susijusių problemų ir mes norime padėti. Jei Solvit galėtų padėti, tai gal, gal galime visas šias peticijas perduoti kitai organizacijai ir kiek įmanoma sparčiau ieškoti sprendimo. Kitas dalykas. Manau, kad galime pasikviesti į mūsų komitetą tų minėtų valstybių narių atstovus, kad jie paaiškintų mums iš piliečio požiūrio taško, kodėl jų nuomonė teisinga yra, jeigu žmogui tenka 70 procentų savo pajamų atiduoti mokesčiams, nebent tas asmo būtų nusikaltelis. Bet pagal galiojančius mokesčių įstatymus tokia situacija yra įmanoma. Galbūt mokesčių inspekcijų atstovai mums galėtų tai paaiškinti. Manau, kad būtina palikti tos peticijos nagrinėjimą atvirą, bent tiek galime padaryti peticijos autorių labai. Uh, Ir jei valstybės no, narės nori vidaus rinkos, jos turi ka, kažką daryti, suvienodindamos apmokestinimo įstatymus. Kaip elgti žmonėms, kurie gyvena e, vienoje šalyje, dirba kitoje arba kuria įmonė dar trečioje. Juk būtent tokios ES pagidaujame ateityje ir, ir tikrai nesažininga, kad e, kuriamos mokestinės kliūtis tam. Ta, petente. Ar peticijos autoriai norėtų kažką pasakyti? Il mikrofono, un minuto. Volevo solo una cosa. Io dalla parte delle autorità fiscali. Noriu pasakyti štai ką. Man atrodo, kad Vokietijos mokestinės institucijos mane diskriminuoja, nes tie patys, kol, mano kolegos gyvenantis toje pačioje šalyje nesusidarė su tokia padėtimi ir tai labiausiai mane uh, Stumenea Velti articolati che sono stati espressi dai rappresent- diversi rappresentanti della Commissione perché le petizioni avevano delle eh, eh particolarità, credo che. Išklausėme komisijos nuomonės. E, aptartos peticijos yra panašios, tačiau kiekviena, visi atvejai yra skirtingi. Manau, kad mums būtina toliau jas nagrinėti ir ponas Jaras pateikė pasiūlymą, kuris panašus į pono Bulono pasiūlymą. Galbūt galima būtų kreiptis į nacionalinės institucijas, kurios buvo minėtos, ir paprašyti jų, jų atstovo atvykti į mūsų komitetą, kad galėtumėme aptarti šias problemas. Ir paskui vėliau nuspręsime, kaip elgtis. Taigi šių peticijų nagrinėjimas dar nebaigtas ir mes toliau elgsimės kaip, kaip susitarėme. Ar, ar mes galime tą daryti kaip komitetas? Aš sakyčiau taip, bet aš nesu tikras, kad galime pagal galiojančias darbo tvarkos taisyklės. Pirmininkė, taip mes galime kreiptis į Solvit e, ir paprašyti jų padaryti, ką jie gali. Davidas taip pat nori kažką pasakyti. Solvit, is, is facilitate... Solvit organizacija e, tarpininkauja tarp dviejų valstybių narių Ir manau, kad jei šiuo atveju mes kreiptumėmės tiesiogiai valstybės narės būtų tinkamiau nei, nei kreiptis į Solvit. Man atrodo, kad komisija pritarė mūsų pozicijai dėl to, kad peti, ne, peticijos buvo patiktos prieš keletą mėnesių ir būtų e, neprotinga dabar praėjus visam šiam laikui nukreipti žmonės į Solvit organizaciją. E, ir pareikšti pačios autoriui, na, jūs turėjote kreiptis kitur, nes jau praėjo tas laikas. Ponas Bulan. La proposition de M. Yard. Euh, Pono Jaro pasiūlymas iškelti šį klausimą atitinkamams valstybių institucijoms, man atrodo, yra tinkamas. Ir kalbant apie šias keturias peticijas, reikėtų pareikalauti atitinkamas valstybės narės Mm, atsisakyti dvigubo apmokestinimo, nes juk tai yra svarbiausias klausimas, apie kurį kalbame. Eh, grazie, eh, chiederemo comunque. Pirmininkė, ačiū. Išsiusime raštiškus kvietimus ir tikimės, tikėsimės raštiškų atsakymų. O dėl Solvit, man atrodo, Davidas teisus, bet galėtume parašyti Solvit organizacijai ir atkreipti jų dėmesį į šios klausimus. Ir paklausti jų, ar, ar jie galėtų ką nors padaryti. Jei daugiau nėra prašančių žodžio, ar galime baigti šio klausimo pagal darbo tvarkę nagrinėjimą? Ar komisija... Aš kalbėsiu trumpai. Noriu sureaguoti pono Jaro pasiūlymą. Komisija jau yra kai ką nuveikusi šiose srityje ir toliau dirba. Uh, Mes žinome, ką reiškia 27, 27 skirtingos apmokestinimo sistemos. Kartais e, jos dubliuojasi ir dažnai šiame komitete keliami tokie klausimai. Yra ir tokių atvejų, kuriuos pristatė ponas Čifeli. yra tokių atvejų, kai na, vis, žmonėms visai netenka mokėti mokesčių, bet aišku, nei komisija, nei parlamentas apie tokius atvejus neišgirsta. Susidariusi padėtis egzistuoja dėl to, kad valstybės narės nepakankamai koordinuoja savo veiksmus. Komisija uh, paskelbė komunikatą praėjusiu metu gruodžio mėnesį dėl uh, kliūčių tarp valstybiniai veiklai pasienio zonose. Mes, sureng... Mes sulaukėme daug atsakymų į, į, į savo komunikatą ir numatomas renginys skirtas dvigubo apmokestinimo temai. O kitais metais tikimės parengti konkretų pasiūlymą, kuriame bus kalbama apie apie draugišką mechanizmą skirtą valstybėms narėms, nes bet koks sprendimas būtų primtinas, jei tik būtų galima išvengti dvigubo apmokestinimo. Pirmininkė, ačiū. Dabar periname prie 19 punkto. Piero Žeraro, Belgijos piliečio peticija kurią įsteigė asociacijos pasienio darbuotojų asociacijos vardu, tai yra peticija dėl e, pensijų. Taip, taip, kitą peticiją teikia prancūzijos pilietis Arsen Schmidt dėl į pensiją išėjusių pasienio darbuotojų gyvenančių Prancūzijoje, kurių pensijos apmokestinamos pagal Vokietijos įstatymus. Pirmiausia, žodis Pierui Žerarui. Madame la Présidente. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš esu Pierre Gerard. Labadiena. Norėčiau kai ką paaiškinti tiksliau dėl dabartinių diskusijų, kurios yra susijęs su mūsų nusiskundimu ir kurį pateikė e, belgų prancūzų pasienio gyventojų e, apsaugos komitetas, e, tai yra organizacija, kurie egzistuoja nuo 71 metų. E, mūsų klausimas susijęs su dabartiniais pensininkais ir e, žmonėmis, kurie kažkada išeis į pensiją ir kurie gyvena Belgijoje ir kuriems Belgija taiko labai didelius mokesčius už pensiją papildomą uždirbtą Prancūzijoje. Uh, Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurios klausimus. E, prireikė maždaug 40 metų, kol e, būtų peržiūrėta dvišalė konvencija tarp Belgijos ir Prancūzijos. Mes visą laiką reikalavome, kad ji būtų peržiūrėta. Ir tai susijęs su e, gyventojais Belgijos, kurie dirba Prancūzijoje. Ir galima dabar padaryti keletą išvadų. E, po to, kai peržiūrėta jau yra ši konvencija. E, tos išvados yra tokios, kad e, kai kurie žmonės mokėjo nepaprastai didelius mokesčius už savo užsidirbtas pensijas. Ir reikėjo anksčiau galbūt peržiūrėti 64 metų konvenciją. Mes iš tikrųjų jau ir taip šalyje išleidžiame labai daug lėšų. Ir reikia pasakyti, kad e, peržiūrėjus konvenciją e, buvo tikimasi, kad bus taikomos palankesnės sąlygos. E, ir reikia pasakyti, kad spraga kuri egzistuoja, turi labai rimtų pasiekmių pensininkams ir mes tikėjomės, kad bus bent jau suteikta kažkokia minimali kompensacija peržiūrėjus e, šią konvenciją. Pavyzdžiui, kad e, pirmosios kategorijos pajamos uždirbtos e, Prancūzijoje bus Belgijoje prilygintos antrosios kategorijos pajamoms ir kad bus taikomi mažesni mokesčiai. Tai būtų susijęs su Vandenbrokė įstatymu, kuris įsigaliojo 2004 metais sausio 1 dieną. Ir buvo pakeistas 2000, pakoreguotas 2009 metais. Jeigu e, būtų taikomas palankesnis mokesčių uh, E, režimas, tai iš tikrųjų būtų taikomos palankesnės, sąlygo, palankesnės sąlygos papildomoms pensijoms, kurios yra uždirbtos, sukauptos Prancūzijoje. E, ar Prancūzijoje sukauptos ar kitose šalyse, kur žmonės yra e, dirbę sukauptos pensijos. Ir mes tikimės, kad Europos parlamentas pasvarstys, kokia yra Belgijos pozicija šioje srityje. Pirmininkė, aš dėkoju, kad jūs suteikėte man žodį. Gerbiami deputatai, dėkoju Jums uždėmesi ir dar kartą pasakysiu, kad dabar e, jūsų rankose yra mūsų viltis. Ačiū žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkojame peticijos autoriui už tai, kad pristatė savo peticiją. Joje paliesti du klausimai. Tai yra e, ap, pajamų įgytų e, kitoje valstybėje apmokestinimas ir e, pensijos gaun, žmogus gyvenančio Belgijoje gaunamos pensijos apmokestinimas, kurią apmokestina Belgija. Sausio mėnesį buvo jau e, užduotas šioks klausimas. Šis klausimas ir buvo konstatuota, kad e, šie klausimai turėtų būti aptarti dvišalėse konvencijose ir aš noriu pristatyti išvadas, kurios buvo paskelbtos tem, šio klausimu. Pagal ES teisę niekas netrukdo apmokestinti e, Belgijoje gyvenančio žmogaus pajamų pensijos, kuri buvo uždirbta Prancūzijoje. Net jei e, tų, tos pajamos buvo uždirbtos Prancūzijoje, jeigu asmo gyvena Belgijoje ir gauna tai gali būti taikomas papildomas mokestis. Ir pagal Belgijos atstatymus yra numatyta gal, galimybė papildomai apmokestinti pensiją. Aš čia pristatau uh, mokesčių generalinio direktorato išvadas, kur, kurias patvirtino uh, komisijos te, teisės tarnyba. Buvo min, taip pat paminėtos pereinamosios priemonės apie tai priemonės, kuriuo, kurias reikėtų taikyti perinamojų laikotarpių, nes pasikeitė įstatymai. 2006 buvo priimtas e, naujas įstatymas. Tai yra svarbus aspektas ir aš pristatysiu dabar šiandien galiojančią sistemą, o po to palyginsiu jos e, atitikimą neprieštaravimą ES teisės nuostatoms. Visų pirma, reikia pasakyti, kad pagal Belgijos pensijos įstatymus nėra daromas skirtumas tarp Belgijoje uždirbtos pensijos ir kitur, papildomos pensijos ir, ir užsienyje uždirbtos pensijos. E, darbdavys moka 10 procentų o darbuotojas moka 15 procentų. Ir numatyta galimybė taip pat sukaupti mokėti amunitetą, anuitetą, kuris yra 3 procentų. Taigi, kalbant apie Prancūzijoje uždirbtos papildomos pensijos apmokestinimą, tai čia galioja kitokia apmokestinimo tvarka, kuri remiasi kitokiu požiūriu. Kalbu apie Prancūzijos ir Belgijos e, sistemas ir kokiu požiūriu jos yra paremtos. Bandau įrodyti štai, kad Prancūzijoje ir Belgijoje galioja trijų ramščių sistema. Ir čia mes kalbame apie antrąjį ramstį, tai yra papildomas pensijas. Jo, jos yra paremtos kapitalo kaupimo sistema, kuri nėra privaloma įmonėms. Ir jos neprivalo dalyvauti šioje antrojo ramščio sistemoje. Taigi, Prancūzijos ta papildoma sistema, papildomos pensijos sistema yra labai panaši į Belgijoje egzistuojančią pirmojo ramščio sistemą. E, Belgijoje egzistuoja progresyvinė apmokestinimo sistema ir todėl uh, E, Belgijoje tos papildomos pensijos yra traktuojamos kitaip. Dabar apie diskriminaciją ir, ir apie tai, kaip įstatymas šiandien galioja Belgijoje. Nėra suderinti įstatymai tiesioginio apmokestinimo srityje. Uh, Ir Belgijoje, na, iš tiesmės, kalbame apie politinį pasirinkimą, nes, šios, nes abi šalis yra pasirašytos konvenciją šiuo klausimu. Taip pat turime ne, panagrinėti, kaip tos struktūros yra sukurtos su Belgija ir Prancūzija ir sprendimą iš tikrųjų gali paimti tik valstybės narės. Grazie, c'è eh, qualche collega che intende intervenire. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų prašyti žodžio? Ne? Tuomet dar kartą žodį trumpam suteikiu peticijos autoriui. Norėjau pasakyti, kad iškyla ta pati problema visą laiką ir toks pat jau sprendimas. Nepamirškite, kad dabartiniai pensininkai, e, kurie dirbo Prancūzijoje, visą gyvenimą Belgijai mokėjo įnašus į pensijų fondą. Ir mes dabar gauname e, pensiją iš Prancūzijos. Ir tai yra E, pensijos, kurios yra e, apmokestinamos, yra pasirašytos konvencijos su Luksemburgu, Niderlandais ir Vokietija. Ir mokesčiai yra mokami šalyje, kur dirbama, o Prancūzijos atveju e, mokamo, mokami įnašai Prancūzijoje, o pensija išmokama Belgijos. Ir tai nėra normalu dabar yra prašoma tik tai minimalaus dalyko papildomas Prancūzijoje sukauptas pensijas apmokestinti pagal antrosios pakopos režimą, antrai pakopai taikomą režimą. Taikomą režimą. Anche in questo caso eh, il tema sollevi le questioni, di applica- la questione legata all'applicazione. Manau, kad šiuo atveju taip pat kyla klausimai dėl valstybių narių kompetencijos ir subsidiarumo principo. Komisijos pranešim, atsakymas taip pat patvirtina, kad problema egzistuoja. Nors tai, ko gero, nacionalinė problema. Mes turėtume nusiųsti raštą nacionalinėms valdžios įstaigoms, paaiškinti problemą ir paprašyti išspręsti šias problemas. tą mes galime padaryti kaip peticijų komitetas. Taigi mes nusiusime raštą nacionaliniams valdžioms įstaigoms. Dabar 20 punktas. Dvi panašios peticijos. Dalyvauja pirmoji pateikėja, ponia Andersen. Aš jai suteiksiu žodį. Tik tai prašau kalbėti trumpai, nes dar laukia trys kitos peticijos. Labą dieną. Labą dieną visiems. Nesugebėčiau net per penkias minutės apibendrinti šios peticijos. Aš pateikiau dvi peticijos dėl diskriminacijos, kurią vykdo Danijos vyriausybė kitų šalių valstybių piliečių atžvilgių. Neįgalumo pensija mums yra skaičiuojama kitaip negu asmenims, kurie nebuvo išvykę iš Danijos, niekada nebuvo išvykę iš Danijos dirbti. Situacija yra tokia taikomi trys skirtingi apskaičiavimo būdai. Aš kalbu apie tą pensijos rūšį. Pirma, tai Danijos piliečiai, kurie gauna tam tikrą dalį tos neįgomlomo pensijos. Tie, kurie nebuvo išvykę iš Danijos, gauna visą sumą. Antra grupė tai tie asmenys, kuriems taikomas reglamentas 1408, jiems sumokama visa teisinga pensijos suma. Ir trečia grupė tai yra Europos kitų valstybių piliečiai, kurie teisėtai gyvena Danijoje, kartais ilgą laiką, 20 metų, tačiau jie yra kilę iš kitų valstybių narių. Štai mano pavyzdys. Juo galima iliustruoti situaciją. Danijos valdžia apskaičiavo išmoką atsižvelgdami tik į savo valstybės vidaus taisyklės. Pagal 36 straipsnio ketvirtą dalį mes turime teisę gauti tik tai tokią pensijos dalį, kuri atitiktų pensiją Lenkijoje. Teikiant atsakymą Europos komisijai, buvo praleistas vienas dalykas. Tai yra reglamento 1408 51 straipsnis arba reglamento 883 50 straipsnis. Šie straipsniai mano byloje pažeisti. Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į diskriminavimą ir nevienodą traktavimą. Štai koks paradoksas. Yra asmenų, kurie niekada nedirbo, už mane jaunesni 20 metų, yra atvykę ne iš ES ir gauna išmoką, kuri atitinka visą pensijos sumą, o aš tuo tarpu gyvenau Danijoje ir dirbau 15 metų ir aš gaunu daug mažesnę pensiją. Tai yra diskriminacija, nors aš esu vyresnė už tuos mano minėtus asmenys. Taip pat Danijos piliečiai, kurie niekada nedirbo, gauna per metus 20 tūkstančių eurų, aš 7 tūkstančius eurų. Prie to aš dar gaunu tam tikrų papildomų išmokų iš Lenkijos, iš kurios aš kilusi. Kai gavau iš Lenkijos papildomą išmoką, mano realios pajamos <clears throat> dar sumažėjo. Net ir priskaičiavus papildomas išmokas iš Lenkijos. Jei norime, kad ES būtų bendra koordinuota sistema, tai pagrindinis tikslas turėtų būti pagerinti pensininko finansinę situaciją, o ne mažinti jo gaunamas pajamas. Taip pat norėčiau protestuoti prieš pensijų apskaičiavimo taisyklės. yra tam tikras Danijos teisės aktas ir paragrafas 27a. Du metus man buvo teigiama, kad man netaikomas šitas straipsnis. O dabar komisija pakeitė nuomonę ir teigia, kad šita papildoma išmoka gali būti laikoma kaip papuolanti į reglamento taikymo sritį ir gali būti traktuojama kaip socialinė pagalba. Kol neturėjau teisės gauti neįgalumo pensiją, aš gaudavau kitą išmoką, bedarbio išmoką. Ir man buvo taikomas reglamentas 1408. O prieš tai iki to laiko dirbau pagal lankstų darbo grafiką. Iš tų dviejų išmokų gaunama suma prilyksta pilnai neįgalumo pensija, kurią gautų standartinis Danijos pilietis. Norėčiau iš komisijos gauti tokį atsakymą. Norėčiau žinoti, kodėl pusantrų metų Danijoje laukiau, kol mano pensijos bus suderintos. Jos likščiau nesuderintos. Aš turiu omeny pensiją, kurią gaunu Danijoje ir kurią gaunu Lenkijoje. Europos komisija sako, kad man turėtų būti taikomi nacionaliniai teisės aktai. Tačiau tai netitinka nei europinių taisyklių, nei faktų. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip apskaičiuojamas darbo stažas. Dabartinė praktika nesažininga. Aš turiu atitikti dvi sąlygas. Turiu tris metus gyventi Danijoje, kol galiu gauti bet kokią išmoką. Antra sąlyga. Turiu dirbti 40 metų pilnu etatu. Danijos piliečiai, jie turi atitikti tik tai antrą sąlygą. Galėtumėt galvoti, kad pirmoji sąlyga man naudinga. Tačiau mano klausimas toks. Kodėl negaliu į stažą įskaičiuoti 20 metų, kai dirbau Lenkijoje prieš persikeldama į Daniją? Šių taisyklių nesuprantu, jos neteisingos. neturėčiau gauti mažiau už tos metus, kai dirbau ir mokėjau socialinio draudimo įmokas ir mokesčius. Man nesvarbu, ar tai bus papildoma išmoka, ar jūs koordinuosite tas skirtingas išmokas ir pridėsite mano darbo metus. Man tai nesvarbu. Šiuo metu aš gyvenu ant skurdo ribos. Tūkstančiai žmonių Danijoje taip gyvena. Jie diskriminuojami taip kaip aš. Dar vienas dalykas. Danijos valdžios institucijos pateikė priedą. Jame išvardė įvairius teisės aktus, kurie mano atveju taikytini. Tame priedė nurodytas Danijos įstatymas, kur nurodytas, nurodyta pensijos suma ir ten tik tai viena suma Aš kaip suprantu, tai yra minimumas, kurį turėtų gauti kiekvienas pensininkas arba neįgalumo pensijos gavėjas. Taip pat yra tas 27a straipsnis. Ten sakoma, kad jis turėtų būti taikomas tokiems asmenims kaip aš. Nesuprantu, kodėl iš Europos komisijos ilgus metus girdėjau, kad man tai netaikytina, o po to komisija pateikė, pakeitė nuomonę. minimalus pragyvenimo lygis Danijoje yra 10 tūkstančių kronų. Ir nesuprantu, kodėl pragyvenusi Danijoje 15 metų ir 20 metų pradirbusi negaunu tokios pat išmokos kaip kiti. Kaip suprasti tą koordinavimą tarp Danijos ir Lenkijos? galime tą koordinavimą pamiršti, nes jeigu jo nebūtų, tai aš gaučiau daug didesnę išmoką. Ačiū, gal komisija atsakytų, ponas Šat. Ačiū pirmininkė, ačiū peticijos autoriai už pateikimą. Komisija mano, kad svarbu pabrėžti, kad Europos Sąjungos kompetencija socialinės apsaugos rytyje yra labai ribota. ES yra atsakinga tik tai už koordinavimą, bet ne už socialinių sistemų harmonizavimą. Šios peticijos atveju tai reiškia, kad išmokų lygis priklauso tik nuo nacionalinių įstatymų. Kitaip tariant, ES teisės aktai nenustato išmokų dydžio Europos Teisingumo teismas nuosekliai daugeliu atveju patvirtino, kad būtent taip ir yra, kad ES kompetencijai priklauso tik tai koordinavimas, bet ne harmonizavimas. Pasituosiu vieną bylą, kuri labai aktuali. Ervan byla. Teismas nusprendė, kad ES teisė nesuteikia garantijų, kad perkelus profesinę veiklą iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę, nepasikeis socialinios apsaugos sąlygos. Teisingumo teismas konstatuoja, kad e, pajamos nuo to gali padidėti, bet gali ir sumažėti. Dabar dėl peticijos argumentų peticijos autorė teigia, kad jį gauna tik tai dalį neįgalumo pensijos pagal Danijos įstatymus. Na, reglamentas 14.08.71, kurį pakeitė reglamentas 883-2004, daro prielaidą, turi pagrindinį principą, kad asmuo įgauna teisę į senatvės pensiją arba neįgalumo pensiją pagal laikotarpius, kuriuos asmuo praleidžia tam tikroje valstybė narėje. Autorės atveju ji turi teisę ne tik į Danijos neįgalumo pensiją, bet ir į Lenkijos neįgalumo pensiją. Vadinasi, tokiu atveju Danijos pensija mokama pagal praleistą laikotarpį Danijoje, o Lenkijos pagal laikotarpį praleistą Lenkijoje. Jeigu Lenkijos laikotarpis būtų įskaičiuotas į Danijos laikotarpį, tai galimas ir atvirkštinis variantas. Ir tuomet, tuomet e, pilietė gautų dvi pensijas, bet to nenumato ES įstatymai įstatymai numato, kad gyvendama Danijoje gali gauti Lenkijos pensiją ir atvirkščiai gyvendama Lenkijoje gali gauti Danijos pensiją. Peticijoje aprašyta situacija yra visiškai įprasta, taip numato taisyklės. Komisija pripažįsta, kad pensijų ir išmokų skirtingas dydis skirtingos valstybės narėse sukuria situacijas, kai asmuo negauna pakankamai lėšų pragyvenimui. Tačiau tai ne ES kompetencija ir komisija negali kištis į tokias bylas. Toliau, dėl priedo pagal 27a straipsnį dėl aktyvios socialinės politikos. Komisijos, komisija atmeta peticijos autorės teiginį, kad komisija pakeitė nuomonę. Komisija atliko preliminarų įvertimą pagal pateiktus faktus, o po to informacija peticijos teikėjos buvo papildyta, keičiama. Komisijos nuomonė priedas panašus yra į išmokas grinaisiais. Tačiau mes dar turime patikslinti savo poziciją. Netgi jeigu ta išmoka turėtų būti laikoma papildomą išmoką grinaisiais, ES įstatymai nenustato prievolės kažkaip konkrečiai apskaičiuoti tą išmoką. Vienintelis reikalavimas, kad ta išmoka būtų perkeliama. Jeigu pareiškėja grįžtų į Lenkiją, ji turėtų teisę gauti ir Lenkijoje tą išmoką. Mes negalime nustatyti valstybėms narėms, kokio dydžio ta išmoka turi būti. Tai valstybių narių kompetencija. Skritė parlare. E... Niekas daugiau nenori pasisakyti. Taigi dar kartą žodis peticijos autoriai. Tik vienai minutės teikiu jums žodį. Komisijos norėjau paklausti, kodėl mano lenkiškoji pensija nesuderinta su daniška ir kodėl negaunu pensijų, nebegaunu pensijos, kurią buvau gau, gaudavau anksčiau. Niekada nesakiau, kad noriu gauti dvi e, pilnas pensijas Lenkijoje ar e, Danijoje. E, pasižiūrėkime 50-51 reglamento straipsnį. E, E, sakoma, kad kai žmogus gauna e, dalį pensijos iš vienos šalies e, ir iš kitos, reikia tas pensijas derinti, apskaičiuoti jų dydį ir taisyklės ir sumos turi būti paskaičiuotos kaip galima greičiau. Komisija savo atsakymą yra pateikusi ir kalba apie antrąją pastraipą. Ši Mano atveju taikoma nacionalinė teisė treji metai. Aš manau, kad aš esu diskriminuojama ir turiu teisę sulaukti rimto atsakymo. Ir jeigu jūs skaičiuojate kitaip metus, pasakykite, kaip tai yra. Aš nereikalauju visos pensijos iš abiejų šalių. Man atrodo, kad e, reikėtų taikyti egzistuojančias sąlygas e, mano peticijai. Dar vieną minutę suteiksiu komisijai atsakyti. Dėl to, ar laikotarpiai pensijos, e, skaičiuojant pensiją, bus pripažinti Danijoje. Komisija nesako, kad pareiškėja nori dviejų pensijų, bet tarsi peršasi tokia išvada Noriu pasakyti, kad šis klausimas yra labai uh, lankstus, turiu galvoje, koordinavimą. Ką tai reiškia? Ji nori gauti, ji gauna uh, lenkiškąją pensijos dalį Danijoje. Yra numatytas skaičiavimas, pagal kurį, kaip sako pareiškėja, reikia atlikti tam tikras korekcijas. Uh, dėl to, kad pensijos dalis mokama kitos šalies. Ir reikia prisiminti, kad jeigu gavimo šalyje pašalpa ar išmoka yra didesnė, tai korekcija negaliuoja, nes ta korekcija būtų jai nepalanki. Dėl to Danija neprivalo daryti, atlikti tokio skaičiavimo, nes tai būtų jai pačiai neparanku. Dėkui. Manau, kad jau išklausėme visų argumentų. Negaliu Jums suteikti žodžio dar kartą. Jau esame kitas peticijas, kai svarstėme aptarę šios klausimus. Dar priminsiu, kad šie klausimai yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Taip pat Nepamirškime, kad numatytos sąlygos laisvam asmenų paslaugų judėjimui žmonės turėtų turėti galimybę keltis į kitas šalis ir neprarasti savo teisių. Iš to, ką pasakė komisija, aš supratau, kad nieko konkretaus mes negalime pasakyti ir atrodo, kad šios peticijos nagrinėjimą turime baigti. Kolegos tikriausiai pritars man, jeigu pasakysiu, kad mums reikia pagalvoti apie tai plačiau, pažiūrėti visas anksčiau pateiktas šiuo klausimu peticijas ir e, komisijai išryškinti dar kartą egzistuojančias problemas. Reikia apibūdinti tas problemas ir galbūt jos gali būti pristatytos e, visoms 27 valstybėms narims, kad jos ieškotų sprendimų. Taigi klausimas lieka atviras, kol mes nepadarysime ką tik mano minėtų veiksmų, tačiau daug vilčių suteikti negaliu. Dėkoju peticijos autoriai ir dabar paskutinis šios dienos e, darbo tvarkės klausimas, 21 punktas, dvi peticijos E, pirmoji, kurią pateikė Lenkijos pilietis Mikal Raki dėl atviros rudosios anglės kasyklos Lenkijoje ir kita peticija pateikta Lenkijos pilietės Irenos Rogorskos dėl atvirosios lignito kasyklos Žemutinėje Silezijoje. Antrosios peticijos autorė, ponė Rogovska, atvyko pas mus, taigi žodis jums. Aš esu Irena Rogovska, aš esu peticijos 0046-2010 autorė, atstovauju savo regiono gyventojams ir mūsų, mes susibūrę esame jo asociacija, e, sustabdykite atvirąją kasybą. Su manim atvyko ir regiono atstovai, taip pat Lenkijos Greenpeace padalinio atstovai Aš e, sausio mėnesį komitete jau pristačiau savo klausimą. Peticija yra susijusi su tuo, kad nesilaikoma 2009 m. rugsėjo 27 referendumo rezultato, kuris pasisakė prieš atvirąją e, lignito kasyklą e, žemutinėje Silezijoje ir konkrečiai mūsų regione. Noriu pasakyti, kad į mūsų reikalavimus visiškai nebuvo atsižvelgta. Ir uh, e, priežasis, dėl ko pateikėme peticiją, tebe egzistuoja. Uh, e, ši uh, kasykla ir toliau uh, numatoma stat statyti. O Lenkijos valdžia bando, kaip galima greičiau, priimti paspartintą tvarką įstatymus uh, E, tai reiškia, kad bus nesilaikoma kitų nuostatų, pavyzdžiui, išteklių apsaugos, e, numatomi veiksmai bus pirmieji žingsniai skirti lignitui kasti. Ir kaip jūs gerai žinote, jeigu bus e, nutarta vis tik tai pradėti darbus lignito kasykloje, tai bus susijęs prieštaraus e, vietos piliečių valiai, kuri buvo išreikšta per referendumą. Mūsų šalyje vyksta rimti socialiniai ekonominiai poslinkiai, mes bandome prisivyti kitas šalis, tai tiesa, bet turėtume nepamiršti ir kitko. E, jeigu kalbėsime apie anglių kasybą, mūsų šalis nenori uh, rinktis pažangių technologijų ir tokiu būdu pažeidinėja administracinės taisyklės, apeina įstatymus, o piliečiai kelia klausimą, kodėl mūsų valia neatsižvelgiama, kodėl su mumis niekas nekalba, kodėl niekas nenori sureaguoti į mūsų reikalavimus. Mes niekuomet nenorėjome savo vidaus problemų išnešti iki Briuselio bet e, po to, kai jau kreipėmės jų sausį, e, buvo galima išspręsti problemą e, vietoje, buvo kviestas ministras pirmininkas apsilankyti mūsų regione, tačiau mūsų prašymas liko neišgirstas ministro pirmininko ir negalima patikė, negalėjom patikėti, kad e, vėl parlamentas e, suteiks mums galimybę pasisakyti, bet kadangi mūsų ministras pirmininkas į mūsų prašymą nesureagavo, tai ta galimybė antroji mums buvo suteikta. Mes e, turime e, daug, e, keliame didelį susirūpinimą, reiškiame didelį susirūpinimą dėl to, kad bus e, pakengta labai e, aplinkai ir egzistuoja, buvo surinkta ir kitų panašių referendumų. E, svarbiausias dalykas yra apsaugoti lignito išteklius. Vietos valdžia turi dabar patvirtinti dokumentus dėl lignito išteklių. Mes e, bijomės, kad e, tie ištekliai nebus apsaugoti ir mes dabar priešinamės atvirai lignito kasyklai. Šimtas tūkstančių žmonių pritarė mūsų peticijai, e, piliečių organizacijos, rengė, surengėme plačią kampaniją, e, Greenpeace atstovai, kitų aplinkosaugos organizacijų atstovai priešinasi šios kasyklos eksploatavimui ir mes pasisakome už atsinaujinančius energijos šaltinius, e, už e, žemų CO2 emisijų ekonomiką. Neturime daugiau argumentų savo valdžiai, kuriuos galėtume pateikti, o kiekvieno Europos parlamento nario parama būtų nepaprastai svarbi mums. Labai daug protestų akcijų surinkta, daug žmonių, kurie priešinasi tam, uh, ir iš tikrųjų pagalvokime apie tūkstančius žmonių, kurio ateitis priklauso nuo šitų visų e, numatomų veiksmų. Prašome surenkti faktų nustatymo misiją mūsų regionai, išsiaiškinkite, kaip viskas yra ir paskui tikimės, kad jūs parengtumėte re, e, rekomendacijas, o plenarinė sesija patvirtintų jas per mm, savo balsavimu. Vietos valdžia turėtų su savo piliečiais palaikyti dialogą e, dar prieš pradedant Lenkijai pirmininkauti ministrų tarybai. Ačiū. Komisijos vardu ponas Brekland. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie strateginius Lenkijos energetikos planus ir vienas iš tų plano e, sudėdamųjų elementų iš, yra išaldyti kasyklas, kurias, e, apie kurias kalba ponė Rogovska. Numatyta išaldyti jas iki 2013. Kaip suprantame, toks sprendimas priimtas ir po to vyks strategi, bus parengta strateginė poveikio vertinimo studija. Mes ją peržiūrėjome, taip pat peržiūrėjome nagrinėjame, ar ji atitinka strateginę aplinkos, poveikio aplinkos saugai vertinimo direktyvą. Kažkokių tai e, ypatingų aspektų neaptikome. Peticijos autoriai išsakė savo nuomonę ir atrodo, kad ji visapusiškai priešinasi vyriausybės planams ir, ir teigia, kad vyriausybė visiškai nesikonsultavo su gyventojais, tačiau mes čia pažeidimo neaptikome. Kaip mes suprantame, jokių veiksmų nebus imtas iki. Nieko nebus imtas iki 2013. Ir todėl mes kol kas negalime konstatuoti pažeidimo dar dabar, jei situacija pasikeistų ir jei būtų pradėta vykdyti veikla, kuri, kuri būtų, nu, nukryptų nuo Lenkijos institucijos patikto atsakymo. Tuomet situacija keistusi, tačiau uh, e, anglės ištekliai regioni dabar yra išaldyti, tai problemos nekelia. Ir mano direktoratas galėtų imtis veiksmų, jeigu, pavyzdžiui, ta situacija, kasyklų išaldimo situacija e, paliestų regione esančių ir nusaibės turinčių asmenų nusavybės teisės. Tačiau pagal e, strateginę poveikio aplinkai vertinimą direktyvą pažydimų ne, neaptikta dėl gamtos direktyvos Taip pat pažydimų neaptikta ir, kaip suprantu, šis komitetas aktyviai e, palaiko ryšius su valstybėmis narėmis ir aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad Lenkijos institucijos sureagavo jūsų peticiją ir atsiuntė raštą atsakymą į jūsų peticiją. E, Ačiū. Pone Geringer. E, Ačiū, pirmininkė. Manęs visiškai netenkina Europos komisijos atsakymas, nes komisija rėmėsi savo atsakymę geranoriškų mąstymų. Peržiūrėjusi Lenkijos dokumentus, matau, kad socialinės konsultacijos buvo surinktos ir kad jos e, vyko patenkinamai ir tai reikštų, kad regiono gyventojai pritarė tam sprendimui, tačiau referendume e, gyventojai atvirai pasisakė prieš atviros kasyklos atsiradimą, o tai prieštarauja komisijos pateikti tam atsakymui dėl to, kad e, viskas baigėsi 2030-aisiais. Tačiau tai reiškia, kad lėšos, e, kurios numatyta investuoti, bus išvaistytos, nes tai bus didžiausia. Nes tai bus didžiausia atvira kasikla Europoje, o mes kalbame apie um, mažai anglies naudojančią mažai iškaisnės anglės naudojančią ekonomiką. Aš susipažinau su Lenkijos valdžios atsiustu atsakymu į mūsų laišką ir matau, kad Žinau, kad peticijos autoriai neturėjo galimybės susipažinti su tuo atsakymu. Lenkijos vyriausybė teigia, kad tai nepažeidžia vietos valdžios uh, teisų, tai yra, kad vietos valdžiai, valdžia yra kompetitinga e, renkti e, žemės, žemėtvarkos planus, tačiau to, tie anglies ištekliai tuo tarpu yra išaudomi. Ir tuo pat metu vir, Lenkijos vyriausybė teigia, kad e, Lenkijos regioninė valdžia turi teisę e, planuoti, daryti, daryti planus, kaip jį panaudos e, žemę. Taigi tai iš dalies na, iliustruoja visiškai šizofrenišką Lenkijos vyriausybės požiūrį. norėčiau išklausyti Greenpeace nuomonę, organizacijos Greenpeace nuomonę. Noriu sužinoti, ką Jūs manote apie tai, kad didžiausia Lenkijoje atvira kasykla, didžiausia Europoje atvira kasykla atsiras Lenkijoje. Excuse me. E, Dabar kalbės, jūs išklausėte Kunicos savivaldybės e, atstovo atsakymą, ponas Boris. Ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. Noriu pasakyti, kad remiantis turimą informaciją ir mūsų, ir, ir tuo, kad komitetas nori spręsti problem, šią problemą, mes norime tarpininkauti ir ieškant sprendimo. Uh, Noriu pasakyti, kad e, viešame pareiškime ponas Pavlakas, e, e, pirmasis vice, Lenkijos valstybės vicepremjeras, pareiškė, kad kasykla, tokia kasykla nebus, nes yra. Ir mes turime tokios informacijos ir žinome, kad ši kasykla nebus kuriama, kad, jo, kad, kad ji neatsiras. Tačiau svarbiausia užtikrinti peticijos teikėjų e, interesus. Čia kalbame apie šimtą tūkstančių žmonių, taigi jų balsą reikia įsiklausyti. Ir jie teigia, kad nėra pakankamai gamtinių išteklių apsaugą reglamentuojančių nuostatų. E, ir atrodo, kad e, regione negalima vystyti, plėtoti kitos infrastruktūros, negalima statyti gamyklų, mokyklų, jeigu Lenkijos, Lenkija vyriausybė savo planus tuo tarpu išaldė. Įsivaizduokime, kas būtų, jeigu būtų parengti planai tiesti kelius. Ir pavyzdžiui, tie planai, kelių tiesimo planai prieštarautų vyriau, Lenkijos vyriausybės planams, nes Lenkijos vyriausybė kalba apie tai, kad ji nori užtikrinti tų turimų išteklių apsaugą ir tuo pat metu tiesti kelius. Noriu priminti Lenkijos vicepremj... pirmąją vicepremjero pareiškimą dėl to, kad esą e, kasykla ten neatsidarys. Tačiau mes turime sulaukti tiklo, tikros informacijos ir išsiaiškinti, ar ar pono Pavlako e, pareiškimas atitinka tikrovę ir aš iš tikrųjų Lenkijos vyriausybė rengėsi eksploatuoti tą kasyklą, tos tai išteklius ar ne. Ši informacija buvo paskelbta, bet ji niekada nepasi, nepasirodė raštu. Jei sulauksime teigiamo atsakymo, tai reikštų, kad išteklių apsauga neužtikrinta ir kad e, kasykla neatsiras, tai tas klausimas išsisprendžia. Taigi tas žodžiu e, paskatas pareiškimas turėtų mus pasiekti ir raštu. Manau, kad reikia sus, susisiekti su Lenkijos valdžios atstovais ir tuomet tas klausimas išsispręstų. Dar vienas dalykas. Kokį vaidmenį vaidina Greenpeace organizacija šiame procese? Nes pirmą kartą išgirdau apie tai, kad Greenpeace organizacija irgi dalyvauja šiame reikale. Ačiū, ponas Bostinaro. Ačiū, pirmininkė. Situacija yra klaidinanti. E, vicepremjeras sako, kad tas projektas niekada nebus gyvendinamas, o to tarpu komisija, Europos komisija teigia, kad rem, remdamasi iš Lenkijos valdžios gauta informacija, ji žino, kad pro, joks projektas nebus pradėtas iki 2030-ųjų, tačiau jeigu jis būtų pradėtas, tai reikia išsiaiškinti situaciją iki galo. Galbūt reikia imtis prevencinių priemonių, o ne tik reaguoti. Nes kreipiuosi aplinkosaugos direktorato atstovą. Vietoj to, kad reaguotume į visiškai beviltišką situaciją, kai jau kažkas nuniokojama, galima imtis prevencinių priemonių ir veikti remiantis patikimą informaciją gautą iš valstybės narės. Mes čia girdime apie didžiausią atvirą kasyklą Europoje. Bet kaip išsiaiškinti, kokia yra tikra informacija, kai, kai mes jos neturime? Dar vienas dalykas. Kam reikalingos viešosios konsultacijos ir diskusijos, kurias rengia komisija, kai ta pati Europos komisija nekreipia dėmesio į referendumų rezultatus? Jei žmonės garsiai pareiškia, kad jie nenori, jog tie projektai būtų gyvendinami. Komisija vienok yra patenkinta oficialia informacija gauta iš, iš valstybės narės vyriausybės. Ir e, nuo tos informacijos įvyko viešos konsultacijos ir žmonės yra visko patenkinti. Norėčiau paprašyti kolegos Boris išsiaiškinti šią situaciją. ir gauti patikimą oficialų atsakymą ir užbaigti tos peticijos nagrinėjimą, jei tai bus galima, ir pateikti atsakymą peticijos autoriams, kurie čia atvyko kupini vilčių, bet kol tokio atsakymo neturime, tos peticijos nagrinėjimo užbaigti negalime. Ir, ponė pirmininkė, kreipiuosi į Jūs, prašydamas ir peticijų komiteto vardu. Ne, pasiūsti klausimą Lenkijos vyriausybei. And, yes, Ačiū, aš visiškai palaikau kolegos e, pasisakymą ir manau, kad pasiūlytas sprendimas būtų paslogiškiausias. Um. Ehm, posso dare un minuto per la replica a Ivo Lios che aveva chiesto di intervenire. Suteiksiu peticijos autoriai minutę atsakymui. Ne, pirmininkas sako, dėja negalime suteikti jums galimybės atsakyti. Ačiū, sako kalbėtoja. Mes pritarėme jūsų, sutinkame su jūsų pasiūlymu, tai tikrai būtų galutinis sprendimas. Jūs klausėte, kokį vaidmenį vaidina Greenpeace organizacija. Tai galbūt mes išklausytume Greenpeace organizacijos atstovo pasisakymą ir sužinotumėte apie tai. Kondi. Pone Jarai, e, e, vertėjai dirba viršvalandžius, todėl aš jums žodžio nesuteiksiu, ponas Jaras atsima savo prašymą pasisakyti ir mes pritarėme išdėstymą pasiūlymą. prašysime Lenkijos valdžios atsakyti iš šios klausimus. Ir grįšime prie šio klausimo, kai sulauksime atsakymo iš Lenkijos valdžios. Ačiū, posėdis baigtas. Ačiū visiems, taip pat ir vertėjams.